Okay, welcome everybody. I'm... Noriu pasveikinti visus susirinkusius į posėdį. Apgailestauju, kad e, sus... atėjo tiek mažai narių, bet kaip visada mūsų posėdis transliuojamas internetu. Taigi norintys galės e, pasiklausyti įrašo vėliau. Ir šis klausimas e, yra rengiamas dėl to, kad komisija parengė naują pasiūlymą dėl direktyvos dėl piknaudžiavimo rinkomis, taip vadinamų MAD ir MAR pasiūlymų. Taigi mes kalbėsime, ar tose pasiūlymuose teisingai reaguojama į pastarąsias tendencijas rinkoje, siekiant užtikrinti veiksmingas priemonės pagal dabar galiojančius teisės aktus. Ar Lynn McCarthy yra nuomonės referentė parlamente ir pirmiausia žodį norėčiau suteikti jai žanginiams pastaboms ir detalesniam temos pristatymui. Ačiū pirmininkė. Man tikrai malonu, kad šiandien susirinko tiek garbių ekspertų, kurie pasidalins savo turimą niekam nežinomą informaciją. Ir nors narių yra mažai, bet kokybė yra svarbiausia. Daug nekalbėsiu nes šiandienos laikas turėtų būti skirtas mokymuisi. Kaip jau sakiau, mes bandysime įsigilinti į klausimus susijusius su apnaudžiavimą rinką, manipuliavimų rinką. Kolegos, kurie yra domėjęsi šias rytimis, žino, kad komisija siūlo neperžiūrėti šį teisės aktą, bet paversti jį reglamentu. Tai yra pagristas siūlymas. Uh, ir apsvarstę šį klausimą prieš uždarame specialistų posėdėje, prieš pat šį posėdį, mane sudomė tai, kad kai kurios valstybės narės tiesiog tą direktyvą, senąją direktyvą papildė pasiūlymais iš komisijos naujo pasiūlymo. Ir kai nagrinėsime naują direktyvą, pagal kurią reikės numatyti baudžiamasias sankcijas, matysime, kad tai tikrai žymi labai ženklę pažangą šioje srityje, nes kaip sužinojame palaustalo diskusijoje, tik tai e, keturiose valstybėse numatyta persekiojimo galimybė šiose, šiais klausimais, nes galimybė su, policijos mandato išplėtimas šiais atvejais nėra pasieksmingiausias būdas. Taigi detaliau kalbėsime apie tai, ką daryti, kad e, pasiūlymas į direktyvą būtų įgyvendinami šį dabar galiuojantį, dabar galiuojančią sistemą reikia sugriežtinti todėl, kad tai susijęs su ES finansų rinkų reforma. Mes norime užtikrinti galimybę ES įmonėms uh, užsitikrinti finansavimą prireikus. Taip pat kitas svarbus dalykas - technologijų pažanga, vis labiau pasauliniu mastu integruojamos technologijos, taip pat naujos platformos. Mes žinome, kad taip pat atitinkamai išaugo ir galimybės piknaudžiauti rinką. Ir tai pa, tą patvirtino ir ekspertai apvalaus stalo diskusijoje. Taip pat įvairių prekiavimo vietų plitimas. Tai nereiškia, kad automatiškai plinta ir piknaudžiavimas, bet tiesiog sunkiau yra e, registruoti piknaudžiavimo atvejus. Todėl turime turėti galimybę e, fiksuoti visus piknaudžiavimo rinką atvejus visose platformose. Taip pat reikia užtikrinti lygias veiklos galimybės, užtikrinant reglamento įgyvendinimą, nes tos e, platformos konkuruoja viena su kita ir vienos labiau laikosi e, teisės aktų, kitos mažiau. Ir mes palaikome komisijos pasirinktą pasiūlymą viską e, parengti suvienodintas. Tai, Taisyklėse taip pat kovoti su piknaudžiavimu e, ir elektroninėje, algoritminėje prekyboje. Nekomentuosiu atskirų individualių pakeitimų. Žinau, kad nariai dar dirb šioje srityje. Mums svarbiausi pristatyti pakeitimai yra šie, kad išplėstas apriept, išplėsta apriptis, taip pat e, pateiktas naujas e, e tu, tu, neviešos informacijos panaudojimo apibrėžimas, taip pat e, piknaudžiavimo rinka e, atskleidimas ir e, konstatavimas taip pat e, pranešimų, e, apie piknaudžiavimą galimybę ir administracinės sankcijos. Kaip jau sakiau, mums ypač svarbu, kad pasiūlymas išplėstas ir jis dabar taikomas bet kokiems vertybinėms popieriams, kuriais prekiaujama e, finansinių priemonių rinkose. Džiaugiamas, kad įtraukta ir apivartinių taršos leidimų sistemas ir taip pat alternatyvios e, prekybos, prekybų vertybiniais popieriais e, sistemos. Taigi dirbome draugė su ponu Ferberiu, bandydami užtikrinti, kad visi teikiami pasiūlymai būtų nuoseklus ir kad mes išvengtume savavališko ir vienašališkų pasiūlymų teikimo kaip jau sakiau, kadangi plinta e, tokių prekybų, prekybos platformų kiekis, vis sunkiau tampa kontroliuoti, ypač kalbant apie never, ne biržos vertybinius popierius, kuriais prekiaujama. Nebekalbėsiu daugiau, nes noriu sutikti žodį ekspertams. Ir dar kartą pakartosiu, kad tikrai džiaugiuosi, jog šiandien jie atėjo į posėdį kad padėtų mums geriau suprasti šiandien komisijos mums patiktą pasiūlymą. To... Ačiū, noriu pasveikinti visus kalbėtojus. Man tikrai malonu Jūs matyti čia. Tikriausiai paprasčiausia būtų suteikti žodį Jums kaip numatyta darbo tvarkėje, nebent uh, kažkam tai būtų nepriimtina, atrodo, kad ne, kad taip ir elgsimės. Ir prašyčiau savo pasisakymus apsiriboti penkiomis minutėmis. Jeigu turite septynių minučių kalbą, turėsite ją trumpinti, nes negalite pernelik skubėti, nes vertėjai jūs verčia. Ir kai perspėsiu jūs, kad turite sulėtėti, jūs būsite tokiu atveju praradę 15 sekundžių. Uh, Taigi pabandykite per nelik neskubėti, ypač jeigu skaitysite savo tekstą. Taigi pirmiausia, teiksime žodį gaisijas. Jis yra e, investicijų e, valdymo asociacijos e, didmenos skyriaus vadovas. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems komiteto nariams už tai, kad pakvietė mane šiandien. Investicijų vadybos asociacija atstovauja fondus ir kitas struktūras ir jų vertė yra 14,7 trilijono eurų. Tai yra taip pat ir investuotojai. Mūsų nariai e, yra agentai ir neužsima e, prekyba nekilnojamojo turtu. Mes siekime užtikrinti geriausius mūsų klientų interesus ir siekime geriausių, aukščiausių, griežčiausių standartų. Ir mes nu, norime, mes siekime dirbti sąžiningai, atvirai ir skaidriai. Norime, kad brokeriai, kurios, kurių paslaugomis naudojamės ir rinkos, kuriuose m, mm, tikriname kainas, taip pat atitiktų m, mm, aukštus m, e, etiško, elgesio, e, etiško ir sąžiningo elgesio reikalavimus. Todėl laikomės griežto e, piknaudžiavimo rinką e, draudimo taisyklių. Daugelis mūsų narių reguliariai reguliariai palaiko kontaktus su įmonėmis, e, bando atsakyti į jų klausimus, taip pat užtikrinti, mm, kad mūsų teikiamos paslaugos būtų tikrai kokybiškos. Ir taip pat, kaip žinote, peržiūrimos įmonių valdymo taisyklės, taip pat e, svarstoma, kaip išvengti pernelik didelio e, pasitikėjimo kreditų reitingavimo agentūromis. Tai reiškia, kad mes renkiame kad apie emitentus renkama visa įmanoma informacija, mes tuo ir džiaugiamės. Kalbant apie aprepti direktyvos, mes palaikome siūlymus sutraukti e, išvadytus instrumentus, taip pat tuos, kuriais prekiaujama daugia šalėse prekybos e, sistemose. Taip pat taip pat rinkos kurias kontroliuoja Londono birža. Mes manome, kad taip ir turėtų būti. Žinome, kad kalbant apie erdvę už es ribų, tai situacija ten yra sudėtingesnė, tačiau žinome, kad šie pasiūlymai teritorinių požiūrių pasklis plačiai. Pavyzdžiui, apimtas uh, Australijos biržos, tuo atveju, jeigu jos Australijos biržomis, sažu, Australijos akcijomis prekiaujama daugia šalėje prekybinėje sistemoje. Apie, taip pat čia apimta ir antroji e, finansinių instrumentų rinkų direktyva. Kol kas nežinome, kokios struktūros bus pasirinktos, kalbant apie organizuotą prekybinę e, sistemą. Ir tuo tarpu nežinome, ar patikti pasiūlymai tikrai bus subalansuoti ir atitiks visas tas mano išvardintas priemonės. Tačiau Kai kalbame apie organizuotą prekybinę sistemą, kuriuose, kurioje prekiauja, brokeriai prekiauja e, vertybiniais popieriais, manome, kad joms turi galioti e, šis e, teisės aktas. Man, manome, kad Mes džiaugiamės tuo, kad mažinama biurokratinė našta ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kita vertus, prekyba vertybiniais popieriais naudojantys viešai neatskleista informacija niekada negalėtų būti priimta, nes akcijos, jeigu remiamas informacija prekiaujant tokiamis akcijomis, tai akcijos priklauso emitentui. Taip pat manome, kad nors visi nepriimtino elgesio atvejai išvardinti, yra tokių elgesio atvejų, kurie tarsi yra priimtini, bet iš tikrųjų turėtų būti uždrausti. Mums būtų sunku, jeigu įmonės, e, turto valdymo įmonės, įmonėse, e, kurios investuoja, palaikytų glaudžius kontaktus su vadovybė. Taip pat niekada neaišku, ar e, susitikime išla, atskleista informacija yra aktuali investuotojų ar ne, ar tai gali būti laikoma viešai neatskleista informacija ar ne. Taip pat vertinant kažkokią tai informaciją, neaišku, kaip jos atsikratyti, nes įmonė e, pagal jokius reikalavimus neprivalo tos informacijos atskleisti. Tačiau mes visada rėmėm Junktinės karalystės požiūrį. Nežinome, ar Europa turėtų jį pasirinkti, bet Junktinėje karalystėje egzistuoja nuostata dėl aktualios viešai neprieinamos informacijos. Ir būtent tokia, tokią nuostatą mes palaikome. Tačiau vertinant tos nuostatos pritaikymą dabar Junktinėje karalystėje, tai taikomas tam tikras kokybinis kriterijus. Ir nuolatinis rinkos naudotojas darytų prielaidą, kad e, konkrečiu atveju, kaip panaudotų tokią informaciją, nesilaikoma etiško elgesio taisyklių pasisakome už straipsnio 6.1e išbraukimą, nes manome, kad ten nurodytos informacijos negali, negalime bandoti savo analizę, galėtume, dar galėčiau grįžti prie to klausimo. Toliau spektras, žinios ir priežastingumas. Kol kas neaišku, ar ta viešai neatskleista informacija yra, reiškia, kad, kaž, kad įmamasi veiksmų remiantis informaciją ar įmamasi veiksmų naudojantis tą informaciją, turint tą informaciją. Tai reikėtų patikslinti, bet tačiau tai reiškia, kad, e, kad jeigu nėra įrodymo, kuris turėjo tą informaciją, iš tikrųjų ją pasinaudojo reiktų juridiškai šį klausimą detaliau e, išanalizuoti. Taip pat apsauginiais sienos. Mes manome, kad tai yra pernelyg e, dabar numatytos visos yra pernelyg griežtos. Manome, kad, e, reik, kad tie, kurie rūpinasi kontrolės sistemomis turėtų griežčiau tą užduotį vykdyti. Toliau žaibiška elektroninė prekyba, grindžiama algoritmais, apie tai dar galime kalbėtis. piknaudžiavimo rinka direktyvoje yra numatyta kai kurių nuostatų, kurios ne, neperkeltos į kitas direktyvas, ypač kalbant apie viešųjų domenų analizę. Ačiū. Um, um. Ačiū, aš žinau, kad penkias minutės yra ilgas laiko tarpas. Galbūt jūs vėliau atsakydamas klausimus galėtumėte pridėti šį vietą prie savo informacijos. Toliau mūsų kalbėtojas yra Tienas Valensas, tai yra akcijų pinigų kooperatyvinės ir investicinės bankininkystės departamento direktorius pavaduotojas BNP Parimas banke. Ačiū labai. Iš esmės mūsų bankas pritarė šitam direktyvos pasiūlymui, nes e, mes e, taip galima apimti šią struktūrą daugybę finansinių produktų, pavyzdžiui, kaip e, žaliavos, įskaitant rinkose, kurios perkamos parduodamas prekes ir iškart parduodamas. Ir galima pagerinti priežiūrą, tai ypač kalbant apie alternatyvinės priekybos vietas, kaip pavyzdžiui, neskaidrių užsakymų sistemą, įvairius tinklus ar kitas platformas, kurie nesilaiko skaidrumo reikalavimo, kad mes galėtume kovoti prieš E, rinkos e, susiskaldimą. E, kitas dalykas reikia. Mes pritarėme tam, kad būtų laikomas represyvinės priemonės, tai būtent administracinės sankcijos ir baudžiamosios sankcijos įvairiose rimtose bylose. Tokia sistema egzistuoja ir Prancūzijoje. Tai ypač svarbu, kad visos valstybės narės Europoje turėtų realias, realią ir faktinę galę imtis disciplininių arba administracinių priemonių E, kai užfiksuojamas yra piknaudžiavimas rinka ir nereikėtų kreiptis į teismus. Kitas dalykas, dabar mes nelabai sutinkame su e, apibrieštimi tam tikros, kad apiman, visus apimančios koncepcijos. Pirmiausia, šita e, nevieša informacija. Mes suprantame, kad šitas pasiūlymas yra susijęs su išvesniais produktais žaliavomis arba iš metalų leidimais. Tačiau mes žinome, kad reikia geriau apibriežti jo taikymos sritį. Čia geriausiai būtų sakyti, kad e, ne vieša informacija, tačiau susijusi informacija, kad nebūtų, e, jei jinai susijusi su finansinėmis priemonėmis, kurios e, per daug išplėčia šitą neviešos informacijos savoką, nes šitaip bus padaroma neigiamas poveikis vidiniai stebėsino sistemai ir investicinių įmonių procesams. Todėl turėtų būti apibriešta visa informacija kuri susijusi ir su nevieša informacija. Kitas dalykas, tai e, reglament, reglamente apibrieštis šitas rinkos manipuliavimo yra platesnė. Ir ten įtraukiamas ir, pavyzdžiui, elgesys, o tai galėtų siūsti tam tikrus netinkamus, neįgiamus signalus rinkoms. Kitas dalykas tai yra Mm, kai kurios e, e, savokos mums yra nelabai priimtinos. Tai, tai e, priimtinos rinkos praktikos gaila, kad mes išbraukėme šitos saugius uostus susijusius su priimtinomis rinkos praktikomis, nes tai buvo pakankamai padedanti veikla. Kitas dalykas, šitie diagnostiniai signalai arba, arba rodikliai žaliavų rinkose. Geriausia būtų, jeigu ESMA mums pateiktų, ar taip, Europos vertybinio popierų ekspertų grupė pateiktų mums tam tikrą informaciją, kasgi tie yra tie rodikliai. O tos a, iš ankstinės rinkodaros taisyklės, a, a, tai, iš esmės tai yra svarbus dalykas, nes susijusios su rinkos e, piknaudžiavimo. E, dabar dar kitas dalykas yra e, šitas aukšto dažnio arba žaiviška prekyba, algoritminė arba elektroninė prekyba. Jau 20 metų egzistuoja arbitražai, kurie būtent sprendžia problemas iškilusias tokioje srityje. Tačiau reikėtų taikyti ne tokias uh, agresyves e, priemonės. Tai kad e, būtų sprendžiami skirtingi klausimai skirtingoms priemonės. E, įvairūs veikėjai, tai yra bankai, investicinės firmos ir fondai turėtų būti skirtingai traktuojami pagal tai, koks skaidrumo jų veikla, pavyzdžiui, algoritminė priekyba E, gali teikti likvidumą rinkoms ir prisidėti prie rinkų e, tinkamos veiklos. Nėra įrodymų, e, kad ši veikla gali paveikti rinkos integralumą ir skaidrumą. Ir ESMA savo dokumente dėl žaiviškos elektroninės prekybas uh, Mm, e, pasiūlė e, naujus rodiklius, kurie nėra iš esmės nauji. Ir e, todėl man atrodo, kad ankstesnė antra direktyva ir MIFID antra direktyva turėtų būti pakankamos. Mes nepritarėme tam, kad būtų nustatomas kažkokios dirbtinės rybos technologiniai pažangai arba kažkoks draudimas kompiuteriniai priekybai, tačiau mes pritarėme tai, tai idėjai, kad būtų skiriamas tam tikros licenzijos įmonėms, kurios atlieka tą žaibišką prekybą, įskaitant tokias firmas, kurios e, netokios, e, netaip griežtai registruojamas šiandien, pavyzdžiui, e, palyginti su investicinėmis firmomis, pavyzdžiui, fondai trečios šalyse. Todėl reikia užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma veikla ir užtikrinamas skaidrumas. Two, Dėkuoju, periname prie kito klausimo. Mes e, suteikėme žodį dabar kitam mūsų kalbėtojui. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pranešėjų gerbėjai komiteto nariai. Man yra didelė garbė būti čia ir pristatyti jums e, Euro, e, mūsų nuomonę apie Europos rinkų piknaudžiavimo rinką sistemą. Viešiai klausimai šių tokių klausimų yra labai svarbus nes net, reikia keisti dabar galiojančius teisės aknus. Viena vertus, mums reikia gerai techniškai parinktų ir labai aiškių pakeitimų, tam, kad būtų išvengta bet kokio neaiškumo, ypač dėl tikrai labai griežtų sankcijų. Bet to mes manome, kad mums reikia ir geresnės priežiūros. 2003 metais pagal piknaudžiavimo rinką direktyva buvo numatyta uh, numatyta pareiga atskleisti inform, svarbią informaciją kuo skubiau tam, kad būtų uždrausta priekyba uh, vertybiniais popieriais pasinaudojant uh, viešai neskelbiamą informaciją. Mes žinome, kad uh, valstybėse narėse jau buvo taikoma baudžiamoji atsakomybė už piknaudžiavimą e, rinką. Ir tam, kad galėtume iš, e, išspręsti susidariusi neaiškumą, norėdamas iš, išvengti e, problemų, valstybės narės nusprendė tiesiog netaikyti šios direktyvos. Ir dėl to e, atsirado labai daug pavyzdžių, kai, kai šios direktyva, ši, direktyva, ši direktyva nebuvo tinkamai ta, taikoma. Ir uh, Dabar mes pradėjome kalbėti apie būtinybę atskirti informaciją, kurią turi kompanijos skelbti viešai ir, ir viešai neskelbtinos informacijos. Pakeiti, pateikti pakeitimai nebuvo pateikti viešoms konsultacijoms. Mes žinome, kad iš Junktinės karalystės e, patirties, kad e, toks pakeitimas nebūtinai pasiteisins. Be abejo, piknaudžiavimas rinka yra baudžiamasis nusikaltimas, tačiau nu, taikomas sankcijas reikia labai aiškiai apibriežti, negalime visko palikti teismo diskredicijai. Tam, kad mūsų piliečiai aiškiai suvoktų, kada jie pažinėja įstatymą ar ne. Ir Sankcijos taip pat gali sumažinti e, likvidumą e, mūsų rinkose. Jei akcininkai e, negalės tinkamai prekiauti arba manys, kad rinkoje yra tam tikrų ribojimų, tai bus nenaudinga mums visiems. Todėl mums reikia dviejų pagrindinių pokyčių. Po Naujas 61 straipsnis turėtų būti išbrauktas, o įpareigojimas atskleisti informaciją, kuris nurodytas 12 straipsnį, turėtų atsižvelgti į senąją slaptos informacijos apibrėžimą. Ir bet kuriuo atveju bendrovės uh, turėtų turėti galimybę atskleisti tai jų manimų reikalingą informaciją, tuomet, kai e, nebijoju, kad tai neiškreips e, padėties. Mes manome, kad e, reikėtų atkurti pirminį šeštąjį straipsnį. Toliau, dėl taisyklių. Nei MAD sukurtoje sistemoje, nei pirmame pasiūlyme nėra jokių nuostatų dėl to, ką daryti, kai yra skleidžiami gandai. gandai. Dėl to atsiranda daug neaiškumų. Dėl to, kad negalime net komentuoti, ar kompanijos e, e, paviešina jautrę ar e, slaptą informaciją. Bet kokie gandai gali būti traktuojami kaip E, baudžiamasis nusikaltimas. Galiausiai bendrovės e, apskritai neviešins e, jokios informacijos, tam, kad nerizikuotų atskleisti netinkamą informaciją. Ir aš manau, kad mes turime, manau, kad turime sudaryti sąrašą tų bendrovių, kurios atskleistų reikalavimų sąrašą, pagal kurį būtų aiškiai apibriešta, kas yra gandai. valdytojų operacijos. Labai aiškiai turi būti pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai yra pasiektas e, slengstis, būtų sugrįžtama prie nulio tam, kad būtų išvengta e, nereikalingų pranešimų siuntimo reguliuotojams. Mes turime taip pat suformuoti, e, parengti taisyklės apie tai, kokia kurios reglamentuotų prieigą prie informacijos. Toliau. Bendrovių sąrašai, tai yra tų bendrovių, kurios, kurias galima traktuoti kaip bendrovės prekiaujančias vidaus tinkle. Tai yra aktuolus klausimas. are not so relevant. Companies choose listing MTFs. Įmonės pasirenka listinguojamas daugia šalės e, prekybos sistemas dėl to, kad jos yra susijusios su e, daugeliu šalių, tačiau ne, ne visada ten veikia tikrieji investuotojai. Kaip išplėtoti piknaudžiavimo rinką e, direktyvos nuostatas tokiais atvejais? Reikėtų e, kiek įmanoma suteikti galimybę mažoms vidutinėms įmonėmis naudotis rizikos kapitalu. Ačiū už Jūsų dėmesį. Sort of Ačiū. Norėčiau priminti kalbėtojams, kad kai e, jūs skaitote, paprastai jūs e, skaitote greitai ir vertėjai bando daryti, kas įmanoma. Toliau Patrick Young E, patarėjas finansinių rinkų klausimais, taip pat e, mažų liutinių įmonių finansavimo ekspertas. Ačiū. Man tikrai malonu būti šiandien šiame renginyje, kreiptis jūsų komitetą ir kalbėti ne tik apie piknaudžiavimą rinkomis, bet taip pat ir e, apie mažas ir vidutinės įmonės. Mes iš tikrųjų pas, per pasarosius dešimtį metų e, pasiekėme proveržį. Ir tai pakeitė finansinių rinkų veikimą. Tuo pat metu viskas tapo labai įdomu, nes tai atvėrė daug galimybių, e, daug finansavimo galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir e, komisija ir ES tikrai turėtų būti e, giriamos už tai, kad jos E, imasi reikalingų pastangų. Ir turime kalbėti ne tik apie tai, ką dar, kas atsirado um, rytų Europoje, Varšuvos rinka, taip pat kitos naudingos biržos. Aš kalbėsiu ir apie mikrokapitalo rinką ir labai mažas rinkas, kurios, e, kurių egzistavimą užtikrina internetas. Maghenrio įstatymo pasiūlymas Junktinėse valstijose, kaip žinote, e, siūlo suteikti e, inkubacinį kapitalą, kurio didys iki vieno milijardo jav dolerių. Mažoms vidutinėms įmonėms visų pirma reikia, kad reglamentavimas uh, nebūtų toks saistantis. Aš nesakau, kad reikia visiškai atsisakyti reglamentavimo. Kalbu apie aiškiai suformuotą veikianti, veikiančią sistemą, kuri nekelia papildomų kliučių verslui. Ir tuo požiūriu manau, kad kalbant apie dabartinės daugia šalės prekybos sistemas skirtas mažoms ir vidutinėms įmonėms, turėtų e, ypač joms naudinga būtų tai, jeigu egzistuotų vieningas taisyklių rinkinys joms galiojantis, pagal kurį visada būtų galima užfiksuoti piknaudžiavimo rinką atvejus. Ir naujosios, e, tos naujos biržos privalumas yra tai, kad ir, ir kad mums reikia vieningo taisyklių rinkinio, kad ne, taip pat mums nereikia pernelik detalaus ir smulkmeniško reglamentavimo, kaip komisijos pasiūlyme ir siūloma. Taip pat turime suvokti, kad e, tų mažoms įmonėms skirtų sistemų tikslas yra tiesiog e, e, listinguoti ten įmonės ir tai jos atliktų kitokią funkciją nei e, biržos skirtos didžiosiams įmonėms. Iš tikrųjų pasiekėme tokią etapą, kad mažosios ir vidutinės įmonės taip pat bando remtis tokiamis nedidelėmis, netaip griežtai reglamentuojamomis platformomis. Džiaugiuosi tuo, kad siūlomas proporcingas reglamentavimas mažoms ir vidutinėms įmonėms dabartinėme projekte, nes toms įmonėms reikia alternatyvių finansavimo šaltinių, ypač e, šiais laikais. Ir mes, ES piliečiai, norime turėti kiek įmanoma daugiau e, verslo finansavimo galimybių. Ir ta prasme, vien, vieno Europos reglamentavimo langelio atsiradimas visoms toms uh, E, priekybos sistemoms ir platformoms būtų geras dalykas, nes tai šiek tiek atlaisvintų reglamentavimą, tai sudarytų galimybę sėk, sėk, sėkmingesniam verslo vystimuisi. Nes e, Nasdaq ir Londono e, birža yra gigantai, milžinai. Mažoms vidutinėms įmonėms tos perspektyvos yra daug žadančios, mes norime, kad jos sėkmingai plėtotųsi ir kad būtų galima pasinaudoti įkimiamus galimybėms. Ačiū pirmininkė, man atrodo, kad aš baigiau laiku. Ačiū. Dabar e, periname prie ponios von Hartmann. Ji atsakinga už e, Nasdaq OMX e, biržos šiaurės šalių prikybą. Ačiū, panė pirmininkė Labą dieną, ponės ir ponai, man didžiulė garbė dalyvauti e, šioje e, sesijoje. Iš esmės Europoje Nasdaq OMK e, veikia vertybinių popierių biržose, Baltijos šalyse, Šiaurės šalyse ir Islandijoje. Mūsų sėviniuose rinkose mes įtraukiame į biržų sąrašus didelės ir mažas įmonės. Taigi mes prisidedame prie mm, ekonomiško ir skaidraus būdo kaip įtraukti į biržą šias įmonės ir taip mes skatiname augimą. Tačiau reikia tam, kad rinkos pasitikėtų mumis. Taigi, e, Iš esmės e, įvairios sprendimai yra siūlomi biržose, e, tiek Baltijos šalis, tiek Šiaurės ir kitose regionuose, kuriais aš užsijimą. Tačiau mano svarbiausias regionas yra Šiaurės. Taigi dažniausiai, kai mes tyriame rinkos pažeidimus, mes pirmiausia liekame vietoje tyrimą. Taigi būtent atsižvelgėme į savo taisyklės, į teisės aktus ir e, atkreipiam dėmesį į tartinus e, e, sandėrių ataskaitas, kurias pateikia mūsų vietos prižiūrėtojai. Taigi, kalbant apie žaliavas, mes dažniausiai dirbame rinkose Norvegijoje ir Junktinėje karalystėje. Tai daugiausia mes energetiniais produktais prekiaujame ir e, taršos leidimais. E, Šiuose rinkose e, priežiūrė atliekama iš Norvegijos, taigi jinai centralizuota. Aš taip pat atsakau šias rinkas. Mes manome, kad priežiūra yra pats svarbiausias dalykas ir rinkos operatoriaus tai yra pagrindinė funkcija. Taigi mes nenorėtume, kad vis dėlto šitas priežiūra būtų e, laikoma brangia ir būtų sumažinta. Atvirkščiai, priežiūra yra turtas, nes e, tik jie sukelia pasitikėjimą rinką. Tačiau mes žinome, norime tapti veiks, veiksming, veiksmingesni, taigi e, kryžminės rinkos stebėsenos šioje srityje yra vykdomas. Tai būtent siekiant pagerinti susiskaldžiusią ir rinką ją integruoti labiau. Taigi mes turime šioje vietoje dar daug labiau nuveikti. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui, kad būtų e, suderintos e, baudžiamas persekėjimas ir sankcijos ES, e, kad, sakykime, rinkos pažydimų vykdytojai neieškotų lengviausios bausmės visoje Europoje. Taigi aš manau, kad tam reikia 100 procentų suderinti mūsų teisės aktus susijusius su rinkos pažydimais. Tačiau didžiausia problema su to susijus yra nustatymas, tai rinkos pažydimų nustatymas. Uh, pirmiausia, mm, dabar didžiausias deficitas yra silpna stebėsienos sistema ir nustatymo sistema. E, ir apie tai ir kalbama ir rinkos pažydimo direktyvoje, ir MIFID direktyvoje. Aš e, dvi pastabas turiu. Pirmiausia, e, didžiausias deficitas tai yra realaus laiko stebėsena visose rinkose. Šiandien iš esmės realaus laiko stebėsena neatliekama rinkose. Taigi, mm, visų pirma, e, egzistuoja ta, tam tikra sistema, kurioje bendradarbiaujama ir e, e, sandorių reguliatoriai, va, rinkos reguliatoriai e, e teikia sandorių ataskaitas e, ir gali bendradarbiauti E, tyrimuose. Tačiau, e, kadangi realių laikų nevykdamas e, sandorių stebėjimas, šitą, šitie tyrimą atliekami visą laiką per vėlai. Taigi, mm, komisijos pasiūlyme dėl MIFID 2 ir pripažįstama, kad šią problemą reikia spręsti. Taigi, mes aptarėme šią problemą su rinkos operatoriais, taip, taip pat aptarėme su daugiašalės prekybos sistemomis ir uh, kitais, kitomis interesuotomis šalimis. Yra skirtingos nuomonės, kaip galima spręsti šią problemą. Tačiau, pavyzdžiui, mes galime kiekvienoms akcijoms, kurios yra įtrauktos į biržos sąrašus kokie nors šalyje, pavyzdžiui, Helsinkis yra e, pirmiausia e, rinka e, Nokijai. Ir tada nustatome atitinkamas vietas, kur, kuriuose pateikiami užsakymai ir ten atliekamas stebėjimas. stebėjimas. Mes e, nemanome, kad technologija yra problema. Yra tam tikros sistemos, kur, kuriomis galima atlikti e, sandorių stebėjimą realių laikų ir keliose vietose. Tai kaip aš jau minėjau, Nasdaq OMX mes e, jau turime šitą realaus laiko stebėjimo sistemą. Tačiau rinkos turėtų atlikti kelis dalykus kad ši sistema veiktų. Taigi būtent turėtų būti nustatyti ankstyvis atitinkimo šalis, kur, kuriuose būtų pirminėje rinkoje vykdoma stebėsena. E, taip pat pareikalauti, kad e, prekybos vietos bendradarbiautų, dalytųsi informacija, e, reguliavimo kliūtis rūdė pašalintos, be to pasidalintos išlaidos. Kitas dalykas, duomenys turėtų būti kokybiškesni, jie, jie yra labai svarbus. Ir, ir žinoma, tie duomenys, kuriais, kurie yra duodami stebėtojams, jie turėtų būti slapti ir kiti prekiautai neturėtų jų gauti. Aš e, e, norėčiau e, priminti, kad į MIFID 1 jau įtrauktos nuostatos dėl interesų konfliktų. Mūsų reguliatoriai ir teisės aktų leidėjai yra labai griežti ir siekia vis dėlto, kad rinkos būtų nepriklausomas. Taigi, visų pirma, dabar dėl tos duomenų kokybės. Tiek kiekybė, tiek kokybė turi būti stebima. Todėl aš e, pritariu tam, kad e, santorio ataskaitos turėtų būti išplėstos. E, tačiau tai turėtų išlikti mm, valdžios institucijų kompetencijoje, nes kokybiški duomenys padeda ir visiems rinkos dalyviams. Tačiau tai yra ne šių klausimo tema. Taigi dabar pažeidinėjimai rinkoje yra nuolat profe, profesionalesni ir labiau organizuoti. Todėl, jeigu mes norime kovoti su tais pažeidinėjimais, mes turime žengti toliau. Taigi, turi būti baudžiamas persekėjimas e, geresnis ir e, valstybės narės turėti, turėti institucijas, kurios to užsiimtų ir turėtų būti suderinti tam tikri teisės aktai, kad ES būtų galima vykdyti šį baudžiamąjį persekėjimą. Taigi, direktyvos. E, pasiūlymas dėl baudžiamųjų sankcijų e, skirtų jūriniams asmenims, kai vadovaujantis asmuo yra atsakingas už e, baudžiamąjį veiką, kurią padaro savo įmonės naudai arba savo naudai. Tai e, iš esmės labai įdomus dalykas. Ir galbūt jisai padės kovojant su rinkos piknaudžiavimu, piknaudžiavimu rinka. Taigi aš laukiu jūsų klausimų. Dėkuoju Ir paskutinis kalbėtojas Rodrygo Buenaventūra, kuris atstovauja Europos vertiminių pobrio rinkų institucijai. Pone pirmininkė, gerbėjo Ekon komiteto nariai, ponia Makasai, dėkuoju Jums už tai, kad pakvietėte mane kalbėti šiame posėdėje. Mes sveikiname komisijos patiktą pasiūlymą, kadangi manome, kad jisai konsoliduoja jau galiojančius ir taikomus elementus ir kad jis padės mums žengti į priekį. Vienas iš svarbiausių elementų e, yra e, jau galiojančių taisyklių traukimas į reglamentą, o tai reiškia, e, jas teks derinti. Aš norėčiau pakalbėti dabar ne vien apie sankcijas ir reglamento taikymą. Labai svarbu yra užtikrinti, kad rinkos priežiūros uh, taisyklės būtų taikomos visoms prekybos vietoms ir kad jos dėrėtų su MIFID direktyvos nuostatomis. MAT ir MIFID yra tarpusvėje labai susiję dokumentai ir labai svarbu šį ryšį išlaikyti. Ir todėl prievalė pateikti informaciją apie sandorį, kuri yra numatyta MIFID direk direktyvoje, yra taikoma pirmiausia tam, kad būtų prižiūrima ar nepiknaudžiaujama rinka. Ir mes žinome iš kai kurių šalių patirties, kad, pavyzdžiui, kliento tapatybės nustatymas yra dalykas, Pirmininkė prašo kalbėtojų kalbėti lėčiau. Yra dalykas, kuris e, e, labai ženkliai pagerina rinkos priežiūros kokybę. Prekyba ir artimės popieriai šiandien yra labai fragmentuota ir labai automatizuota, kur kas labiau nei e, jį buvo 2003 metais, kai buvo patvirtinta e, pagnodžiavimo rinka direktyva. Tai reiškia, kad mes turime pakeisti priežiūros metodus tam, kad aptiktume piknaudžiavimo atvejus. Tačiau mes nemanome, kad reikia iš esmės keisti e, priežiūros sistemą. Mes manome, kad uh, trys uh, uh, lygiai kuriuose vykdoma priežiūra, tai yra e, firmų, e, prekybos vietų ir e, priežiūros organizacijų lygmenį vykdoma priežiūra yra tinkama ir pakankama. Toliau kalbėtumės apie nuostatas dėl pasinaudojimo vertybinių publikavimų sviravimais. Aš manau, kad mes turime uh, vėlgi atnaujinti dabar taikomą praktiką ir veiksmus. Ir labai svarbu taip pat palikti galimybę toliau ateityje taisyti reglamentą, patvirtinant diriguotus, diriguotus aktus arba tvirtinant techninius standartus. Toliau, perėdamas prie kompetitingų institucijų įgaliojimų, noriu pasakyti, kad labai svarbu yra suprasti, kad tam, kad galėtume kovoti su piknažiavimu rinka, reikia turėti uh, labai daug veiksmingų priemonių ir todėl mes e, džiaugiamės, kad e, buvo aiš, dabar aiškiai apibrieštos nuostatos dėl prieigos prie e, telefoninių ir kompiuterinių komunikacijų žinučių. Mes manome, kad tai yra būtina ir būtų gerai, jeigu šios nuostatos būtų realiai taikomos praktikoje. Perėdamas prie sankcijų, galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad yra e, įvedami bendri kriterijai remdis, bu, kuriais bus nustatoma, kokias sankcijas taikyti ir kad taip pat yra sudaromas bendras e, baudžiamų veikų e, sąrašas. Ir reikėtų dar labiau derinti nuostatas šioje srityje. Ta pati galima pasakyti ir apie e, minimales, maksimales sankcijas. Mes taip pat rengėme šiuo metu padėties vertinimo ataskaitą e, apie dabar jau veikiančias sankcijas. Ir ją pabaigsime netrukus ir tuomet galėsime pristatyti šio tyrimo rezultatus jums. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad mes e, suprantame, kodėl yra siūlomos baudžiamosios sankcijos. Uh, Ir suprantame, kad būtina labai aiškiai pasakyti visiems rinkos veikėjams, kad e, piknaudžiavėms rinka yra rimtas pažeidimas. Ir kad ES nori apsaugoti savo finansinės rinkas. Tačiau apibrėždami šias nuostatas mes turime atsižvelgti į du dalykus. Pirmiausia, į tai, kad valstybės scenariuose galioja skirtingi nacionaliniai administracinių nuobaudų režimai. Ir antra, vertybinių popierių rinkos prižiūrėtojai valstybėse narėse jau sukūrė nemažai pajėgumų ir įvairių sistemų, kurios leidžia jiem, joms ir taip bausti už bausti administracinę atsakomybę tuos, kas elgesi netinkamai. Ir todėl mes manome, kad naujoje sistemoje turi būti uh, pakankamai lankstumo tam, kad priežiūros e, įstaigos ir reguliuotojai galėtų pasirinkti tai, kas labiausiai joms tinka. Ir mes manome, kad e, baudžiamųjų veikų apibrėžimą dar reikia tobulinti. Ačiū. Matau, kad daugelis skaitėte savo pasisakymus, nežinau, ar visi jau juos mums įteikėte, bet mielai jų lauktume, ypač jeigu jūsų pasisakymai yra kažkokios detalios informacijos, nes skaitėte gana sparčiai. Ar Lin, ar norėtumai pradėti pasisakymų raundą? Prašau kitų narių. E, pakelti rankas, jeigu norite pasisakyti. Žinoma, aš noriu e, pasisakyti, bet e, noriu išklausyti šešėlinių referentų. Turiu vieną esminį klausimą, kuris buvo paliestas keliuose pasisakymuose ir tikriausiai tą klausimą turime aptarti šiame teisės akte. Kai kas iš jūsų raginate išbraukti nuorodą į aktualią susijusią informaciją ir minėjote 6.1.e straipsnį. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad e, prekybos modeliai tampa vis sudėtingesni ir vyksta Na, ar, ar tikrai reikėtų uždrausti tą žaibiškąją prekybą, ar kuomet pasinaudojama vertybinės popieriaus, vertybinių popierių kainos sviravimu? Ir, ir čia yra ypač daug e, galimybių piknaudžiauti rinką. Ponas Rodrigas iš esmės sakė, kad turime suteikti tam tikro lankstumo ir įstatymų kuriejui, kad, jis, e, kad, kad būtų galima atsižvelgti į, į tikrai rafinuotus piknaudžiavimo rinką atvejus, pasinaudojant technologijų pažanga. Aš esu pasirengusi svarsyti šį klausimą ir diskutuoti, kaip tai apibriežti. Tačiau mes turime žvelgti į ateitį, jeigu mes dabar bandysime labai e, pernelyg detaliai e, įrašyti, kas priimtina, kas ne, tai tai ateityje taps pasenusių dalykų. Aš nepasisakyčiau, nepalaikyčiau jūsų siūlymo išbraukti nuorodą į aktualią susijusią informaciją. Kartais ta e, susijusi informacija yra gyvybiškai būtina, nagrinėjant e, piknužiavimo rinką atveju. Pirmininkė, aš suteiksiu galimybę užduoti klausimus ir paskui e, pabandysime išklausyti atsakymų. You, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Pirmiausia, aš norėčiau, kad Jūs pakomentuotumėt savo pasiūlymus ir norėčiau, kad Jūs pakomentuotumėt kolegų pasisakymus, nes man atrodo, kad Jūsų pozicijos yra gan skirtingos ir todėl man būtų labai įdomu sužinoti, kaip Jūs vertintumėt kolegų pozicijas. Toliau, NASDAQ pasiūlymas sutikti daugiau įgaliojimų um, rinkos veikėjams uh, priežiūros uh, srityje, ypač kai vykdoma žaibiška priekyba. Turėčiau išklausyti, uh, sužinoti, ką Jūs manote apie tai ir ką Jūs manote apie pasiūlymą pareikalauti, kad rinkos veikėjai prisimtų daugiau atsakomybės už tinkamą sistemos funkcionavimą. Ir antras klausimas yra susijęs su tuo, kad komisija uh, jau ketina reguliuoti kelias prekybos vertimis popieriais strategijas. Ir kyla klausimas, ar turėti bendro pobūdžio teisės aktą ir po to detalesnės nuostatas parengti antriniuose teisės aktuose, ar iš karto parengti labai konkretų, labai išsamų privalo teisinį dokumentą. ir gal potencialius piknaudžiavimo atvejus galima būtų geriau išnagrinėti ir panaudoti kaip tam tikrus, kaip vertinti, pabandyti išteiškinti, ar nėra kokiu nors paži, piknaudžiavimo strategijų. Wolfas, Tačiau, ponė pirmininkė, čia iš tiesų mes sustarėme su ta problema, kuri ne tik pakenkia kitiems investuotojams, bet ir mm, iš esmės prisideda prie to, kad piliečiai netenka pasitikėjimo finansų rinką ir kiekvienas toks skandalas tą mažina tą pasitikėjimą. Ir dabar mano klausimas iš tiesų yra, ar galima šitą žalą, kuri susidaro nudojimas viešai neatskleistą informaciją arba mm, rinkos pažeidimais, ar galima jį mm, įvertinti kiekybinę išraišką, kokio dydžio yra e, ta žala. Taigi, o kitas dalykas, ar šitos prekybos platformos padidėjo, ar tiesiog atsirado naujos technologinės galimybės, tai būtent e, čia kalbu apie tą žaibišką prekybą, elektroninę prekybą. E, po ponios Hartman man kila klausimas, ar iš tiesų realu tikėtis, kad jeigu mes manome, kad e, pirminės rinkos stebėsena yra teisinga ir daug kas tam pritartų. E, ar iš tiesų prekybos vietos nori keistis informaciją, ar jos yra pasirengusios tam, kad būtent būtų atliekama šita pirminės rinkos stebėsena. Ar tai yra realus toks spėjimas, ar tik tai teoriškai taip svarstate? Kitas dalykas, mes jau matėme, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi įvairias skirtingas galimybės. Kai kuriuose valstybėse tai gali būti jos prilyginamos policija, jos gali vykdyti baudžiamai persikėjimą, kitos tik tai baudžiamosios, tai tiksliau, kitos administracijos procedūros taiko ir turi kreiptis į policiją arba į E, teismus, jeigu nustatomas koks didelis pažeidimas. Ir mano klausimas, e, koksgi vaidmuo tenka esmai, jeigu yra tokie skirtumai tarp nacionalinių priežiūros institucijų. Ar e, iš esmės esma tai yra tiesiog tarsi taikinimo arba derinimo vieta, ar tai yra sudėtinga, gal galėtumėte atsakyti. Much, Kay. Dėkuoju, Kei. Okay. Thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė, aš dėkoju visiems mūsų prelegentams. Praeitį penktadienį praleidau Paryžiuje, bendradama su turto valdytojais, kurie atstovavo prancūzijos investuotojams. Ir kai jie kalbėjo apie rinkos struktūrą ir rinkos infrastruktūrą bei piknaudžiavimą rinką, jie sakė, uh, uh, tai, kad juos neramina sparčioji priekyba ir tai, kad jiems kartais kai kurie dalykai yra pri, priimti priimtini dalykai. Pavyzdžiui, jie galėtų gyventi su 10 procentų sviravimu kasdien tačiau sparčioji priekyba nepatenka į šį apibrėžimą. Bet ji vis, vis tiek nekelia didelių problemų. Bet, jie, bet investuotojai susiduria su rimtomis problemomis, kai priekiaujama yra didelėmis apimtimis tradiciniais e, būdais. Ir kaip jūs uh, siūlytumėt spręsti šias problemas? Greens, uh... Ačiū, nieko iš žaliųjų frakcijos nėra. Miguel Portas, ar norite taip pat pasisakyti? Jo nėra. Ole, jums žodis. Much, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Sirpa ir Wolfas uždavė mano klausimus. Poveikio vertinimas vertinimo studija, jeigu ją prisimintume, aiškiai nekonstatuoja, kad piknudžiavimo rinka atveju išaugo. Ir tai susijęs su pono Klinco klausimu. Ar mes iš tikrųjų žinome, kad nepaprastai išaugo tokių atvejų skaičius nes, iš, nes komisijos poveikio vertinimo studijoje tai tokia išvada nedaroma. Noriu, kad jūs pakomentuotumėte tai manipuliavimo rinką atvejais. Nežinau, ar tai apie tai pranešėja kalba. Reglamente pasakyta kalbama apie tokius signalus, kurie gali būti suprasti kaip klaidingi. O kalbant apie baudžiamąsias sankcijas ir rink, manipuliavimą rinką, taip pat minimi signalai, kurie gali būti suprasti kaip klaidingi patikti du skirtingi apibrėžimai. Jūs esate ekspertai, kaip jūs tai suprantate ir kaip jūs tai aiškinate? Dar porą pastabų norėčiau pasakyti apie tai, ką pasakė kiti kolegos. Akivaizdu, kad e, tam, kad e, veiką galima būtų apibrėžti kaip baudžiamąją, ji turėtų būti padaryta su tam tikrų tikslų. Mes norime paskatinti pasitikėjimą rinkoje ir komisija pradėjo jau viešas konsultacijas šiuo klausimu. Aš manau, kad Aš manau, kad jei dėl galiojančių teisės aktų kas nors turi rimtai susimastyti, ar galima imtis kokį nors veiksmų ar ne, tai tuomet geriau tokių veiksmų nesimti. Ir aš manau, kad mums atrodo, kad manipuliuojama rinka yra kur kas daugiau, nei mes e, esame pajėgus aptikti. Ir kaip mes galime įvertinti tikrą šios problemas mastą. Nes, pavyzdžiui, Londono Cityje galima išgirsti daug įvairių dalykų. Aš gal kiek neliberališkai elgiuosi, todėl atsiprašau kolegų, bet uh, Mes visi žinome, kad dūmų be ugnies nebūna. Ir man atrodo, kad tai, apie ką mes žinome, yra tik tai aisbergo viršūnė. Ir todėl aš paraginčiau mus visus labai, labai griežtai vertinti turimą informaciją. Net jeigu tai gali būti ir nepatogu. Toliau, dalymasis informacija. Aš turiu vieną klausimą. Ar mes čia kalbame apie komunikaciją ir techninius standartus? Ar mes kalbame apie bendras kažkokias lenteles ar informacijos pateikimo formas? Ir ar, tai, ar būtų jas manoma parengti nes be abejo mes norime, kad mūsų teisės aktai leistų mums prižiūrėti, prižiūrėti padėtį rinkoje realiuoju laiku, o tam reikėtų turėti bendrus informacijos pateikimo standartus. Ir aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt, ką jūs apie tai manote. Ar dar kas nors norėtų pateikti klausimų? Ne, tuomet gal mes e, suteiksime galimybę mūsų prelegentams atsakyti atvirkštinę tvarką. Ir prašyčiau. Ir prašyčiau kalbėti neilgiau nei porą minučių. Jau kad tai yra. Tik tiek laiko aš te turime. Gerai, tuomet aš e, trumpai pakalbėsiu pasiūlymą išbraukti straipsnį 1.61.1e. Aš manau, kad kartais keičiamas informacija, kuri nėra pakankamai tiksli ir, ir draudimas neturėtų būti taikomas tokiai informacijai. Aš asmeniškai žinau, kad daug informacijos galima gauti iš aukščiausio lygio bendrovių vadovų pokalbių. Ir dažniausiai tokie pokalbiai nėra pakankamas pagrindas tam, kad būtų uždrausta priekyba. Toliau pasiūlymai dėl e, pagrindinių priekybos vietų ir, ir to, kaip šios vietos galėtų keistis informacija. Aš manau, kad iš esmės čia ta, svarbu yra kalbėti ne apie techninius standartus, o apie tai, kad, kad komercinė prasme ir duomenų apsaugos prasme e, svarbu būtų apsaugoti kliento tapatybės duomenis. Ir e, šiuo metu tik tai rinkos prižiūrėtojai žino, kokie yra sudaromi sandoriai. Bet net ir jiems kartais e, reikėtų daugiau informacijos tam, kad galima būtų aptikti tarptautinius paknaudžiavimo atvejus. Toliau Aš manau, kad e, galima būtų dar e, geriau apibriežti techninius standartus. Nes mes gyvendiname dabartinę direktyvą, žinome, kad e, jos gyvenimo gairės buvo labai reikalingos ir būtinos tam, kad būtų užkristas kelias manipuliavimų e, rinka ir aš manau, kad dar galima būtų žengti toliau ir kad galima būtų šios apibrėžimus dar patobulinti, tam, kad jie iš tikrųjų atitiktų e, nūdinos tikrovę. Nacionaliniai e, kompetentingos įstaigos ir ar jų, jų veikla gali trukdyti mūsų veiksmams Europos Sąjungoje. Nemanau, ne, aš manau, kad didesnis harmonizavimas tik tai palengvins visų mūsų darbą. Ir mes norėtume pabrėžti, kad esma iš savo patirties žinau, kad keitimasis informacija tarp įvairių priežiūros institucijų veikia puikiai ir yra tikrai naudingas. Toliau aš labai atsargiai vertinčiau bet kokius gandus apie tai, kad sviravimai, kainų sviravimai dar labiau padidėjęs ir kad jie bus nenuspėjami. Aš tikrai nedaryčiau tokių pareiškimų. Mes niekuomet nežinome, ar daugėja piknaudžiavimo atveju ar ne ir jei prižiūrėjimo lygis išliks toks pat, tuomet galima bus tikėtis, kad mes, jei būtų išsaugotas toks pat priežiūros lygis, to, o piknaudžiavimo atveju daugėtų, tuomet mes jų ir aptiktume daugiau, tačiau mūsų skaičiai rodo, kad situacija nesikeičia, bent jau pagal 2010 metų duomenis. Ir manau, kad priežiūros uh, apimtis e, ir e, apriektis pastaruoju metu nesikeitė. Ir iš esmės mes nematome didelių pokyčių, lygindami situaciją su ta, kuri buvo. Ačiū, mes. <laughs> Ačiū, mes turėsime dabar trumpai uh, kalbėti, nes reikia paskubėti. Prašau, uh, ponia von Hartman. Aš uh, sustelksiu į tos klausimus dėl statistinių duomenų pasikeitimo. Tai būtent uh, ar. Uh, Mm, šitie duomenys atspindi piknaudžiavimo rinką ar ne. Jau buvo anksčiau klausta ir pasakyta, kadangi rinkos operatoriai neturi įgaliojimų mm, vykdyti tam tikrų veiksmų kitose rinkose, tai iš esmės jie negali įvertinti, ar piknaudžiavimas rinka kitose rinkose padidėjo ar ne. Kaip jau sakiau, rinka yra suskaldžiusi, todėl uh, galima įvairiose prekybos vietose pateikti užsakymus ir prekybos kiekiai tiesiog yra nenustatomi. Pavyzdžiui, Finra atlieka Junktinių Amerikos valstijų rinkos priežiūrę ir ten buvo pastebėta, kad kai kuriais atvejais piknaudžiavimą rinką prekiaujant keliose rinkos vietose. Žinoma, tokiu atveju prekiautojas yra nenustatomas, jeigu jis vienu metu prekiauja keliose vietose. Uh, nes e, nėra ir bendros e, stebėsenos. E, ir iš esmės aš susirūpinusiu tą šią problemą, nes jeigu mes nieko nedarysime, tada Europos rinkai kils didžiulių problemų. Pavyzdžiui, jeigu kiltų koks standartas dėl tai piknaudžiavimo rinka ir piknaudžiavimas rinka vyko ilgus metus, nes rinka tokia susiskaldžiusi. Todėl E, mes esam susirūpinę šio klausimo. Kitas dalykas e, - tai e, duomenų pasikeitimas, kadangi mes atliekame priežiūros funkciją NASDAQ struktūroje. Mes turime atitinkamą licenciją, kuri yra atskirta nuo mūsų finansinės veiklos. Mes veikiame vykdami stebėsiną pagal atitinkamą licenciją, nekomerciniais pagrindais. E, ir iš tiesų e, mes, e, nesvarbu, koks teisės aktas būtų išleistas, nebus, mums nebus leista atlikti šio domenų pasikeitimo kitams reikmėms, kaip tik tai stebėsinas reikmėms. Taigi yra geriausias sprendimas šiuo atveju yra pirminiai rinkai prisimti atsakomybę už stebėsiną ir domenų keitimąsi. Ačiū. Reikia grįžti at, šiek tiek atgal, kad pažvelgtume į priekį. E, bandymas daryti prielaidą, kad išaugo piknaudžiavimo rinka atveju yra šiek tiek nepagristas. Tiesiog mes rinkas ėmėme vertinti brandžiau ir suvokėme, kad e, piknaudžiavimas rinka gali pasireikšti vairiausiamis formomis. Manau, kad sprendžiant sparčiosios priekybos klausimą, reikia suvokti, kad sparčioji priekyba dar yra savo paauglystės etape, gali būti ir ta, ta prekyba išgyvena geresnius ir, ir blogesnius etapus. Tiesiog galime viską išspręsti, bandydami tinkamai sureguliuoti rinką, o ne tik tai bandyti reaguoti į grinai technologinę tendenciją, nes tai reikštų regresą. Nes pačiosios prekybos vienas iš bruožų aspekt metu yra tai, kad atsirandi, e, spašiosios, atsiranda spašiosios priekybos aukcionai. Tai jais naudojasi investuotojai, taigi turime būti atsargus. Todėl manau, kad nors bandome ir e, kovoti su netinkamais būdais, bet turime atsižvelgti ir apimti visus rinkos aspektus, kalbant apie sviravimus ir pažydžiamumą. Nemanau, kad kažkokiais gandai turi tokios didelės įtakos. Gandas yra tarsi kibirkštis, jeigu jis įskelia, jis, jį įskelia liepsną, tuomet kas kita. Tačiau turime kalbėti ir apie makroekonominius veiksmus, o ne apie tai, kad ka, kažkokie tai rinkos veikėjai staiga pasidarė gandonešiais arba paranoiškai patys reaguoja į rinkos e, funkcionavimą. Kalbant apie nacionalinio reguliuotojo poziciją, tai tie dalykai yra ypač aktualūs. Nacionaliniai reguliuotojai kartais gali persistengti reguliuodami ir gali užkirsti kelią mažoms įmonėms skirtų e, rinkų ir instrumentų plėtoti. Ačiū. Bandydamas atsakyti pirmąjį ponios Makartį klausimą, norėčiau pasakyti, kad šeštojo straipsnio taikymas dėl e, pasinaudojimo viešai neprieinama informacija ir tos nuostatos gyvendinimo užtikrinimas bus pakankamas, kalbant apie teisminį persekiojimą. Žinoma, yra informacijos, kurią galima piknaudžiauti Tačiau turime kalbėti ir apie informacijos atskleidimą, todėl noriu grįžti prie savo minties, kad turėtumėme patikslinti nuostatas ir tiksliai nurodyti, kokią informaciją reikia atskleisti. Tai turėtų padėti išspręsti problemą. Dar, kalbant apie poveikio vertinimą ir būtinybę naujai reglamentuoti kai ką, aš pritariu siūlymui ankstesnę direktyvą pakeisti reglamentu. Tačiau manau, kad E, tas, povy, tai tas poveikio vertinimas gal neapima aiškios studijos tyrimo to, kas įvyko valstybėse narėse. O valstybėse narėse, pavyzdžiui, aiškiai kaip Ispanijoje arba numanomai kaip Italijoje, Prancūzijoje yra reglamentuojami tokie dalykai. O Vokietijoje egzistuoja gairės. Taigi, tai tikriausiai turėtų paraginti žmonės viską gerai apmastyti ir suvokti, kad mums reikia glaudesnio priežiūros institucijų bendradarbiavimo, taip pat ESMA institucijos vaidmens. Reikia to taisyklių, vieningo taisyklių rinkinio. Aš iš. E, Aš žvelgčiau į 6E, aš bebelčiau be pasitelkti 6.A straipsnį. Kalbėdamas apie vieną reglamentą, kuris būtų taikomas sparčiai priekybai. Na, aš nemanau, kad reikėtų tokio vieno reglamento. Aš manau, kad keturi diagnostiniai vertinimai, kurie yra numatyti jau direktyvoje, galėtų veikti pakankamai gerai. Aš perskaičiau esmos e, gairės ir manau, kad jos sukuria gan gerą sistemą ir gerą pagrindą. Toliau rinkos priežiūra, kurią vykdytų e, e, investicinės bendrovės. Mes pritarėme šiam pasiūlymui ir mes manome, kad sparčiojo priekyba turėtų būti tinkamai licencijuojama tam, kad būtų užtikrinta, kad prižiūrėtojas išduodamas leidimą privalėtų patikrinti, ar investicinė bendrovė turi tinkamas priemonės tinkamai dalyvauti sparčioje prekyboje. Toliau, jei uh, uh, mes manome, kad piknamžiavimo rinka atveju nedaugėja, uh, Ir lyginamas parčioje prekyba su tradicinė prekyba, galiu pasakyti, kad vargu ar galima būtų teikti, kad rinka piknaudžiavime dėl sparčiosios prekybos. Prekeivis gali piknaudžiauti rinką, būd, veikdamas įprastinėmis priemonėmis ir po to gali būti, kad to piknaudžiavimo pasiekmes nukeliaus toliau ir galbūt įtakos sparčiosios priekybos rezultatus arba sparčioji priekyba sustiprins neigiamus e, tokio pagnočiavimo padarinius. Tiek. E, um, e, dėkoju. 6.1e straipsnis, jūs visiškai teisingai pakomentavote šį straipsnį. Mes taip pat manome, kad būtina yra labai aiškiai apibriežti, ką, kas yra pažeidimas, nes yra labai daug pažeidimas piknaudžiavimas. Būtina, kad reikalauti, kad specialistai išnagrinėtų visus galimus apibrėžimus. Ir Ir e, Junktinės karalystės taikomi standartai mums atrodo tinkami. Pone Pitikanin, jūs klausėte apie priežiūrą vykdomą realiuoju laiku ir ponas Klins taip pat klausė apie keitimas informaciją. Rinkos priežiūros institucijų iš tikrųjų neturi pakankamai gerai išplėtoto tinklo. Pirmasis e, MIFID variantas turėjo paspartinti, e, paskatinti konkurenciją. Ir aš manau, kad šiame darbe turėtų dalyvauti ESMA ir esma turi pakankamai žinių ir e, veikia nepriklausomai tam, kad visi galėtų ją e, pasitikėti. Ir be to, aš manau, kad e, bankai turi, taip pat turėtų geriau reglamentuoti informacijos pateikimą. Pote Petikanin klausė taip pat apie sparčiosios prekybos modelius. Aš nežinau, ar reikėtų juos uh, apibriežti, bet gal reikėtų juos geriau išanalizuoti. E, Piknaudžiavimas rinka gali turėti įvairiausias formas, tai gali būti tiesiog nepakankamai tvarkingai e, vykdoma prekyba, gali būti e, įmamasi kitų veiksmų, bet tai kalbame direktyvoje. Ponas Klins klausė apie kvalifikacijas. Na, aš turiu prisipažinti, kad mane nustebino jūsų pareiškimas. Pone Svinburn, man atrodo, labai gerai pasakė, kad šiandienos rinkoje gandai kainuoja labai brangiai. Tai kągi mums daryti? Aš manau, kad mes turime tuomet reikalauti, kad būtų nutraukti arba sustabdyti e, įtartiniai sandoriai ir kad būtų išnagrinėta visa su jais susijęs informacija. Toliau, Kartais tai, apie ką mes kalbame, yra susiję vien su vertybiniais popieriais, o kartais susiję yra su kitais, e, kitomis vertybinėmis priemonėmis. Ir mes e, e, norėtume, kad mums būtų leista tinkamai išnagrinėti bendrovių veiklą, tam, kad mes galėtume gerai išsiaiškinti, kas vyksta. Ir jei kai kurių vertybinių popierių turėjimas kartais gali reikš, e, būti pakankamas pagrindas piknaudžiavimo, tik tuomet tokie atvejai taip pat reikia išnagrinėti. Ačiū. Dabar suteiksime žodį pranešėjai, baigiamajam žodžiui. Aš taip pat kalbėsiu trumpai, kad neatsiliktume nuo darbo tvarkės. Norėčiau padėkoti ekspertams už tai, kad pasidalino uh, savo turimą informaciją. Ir noriu Jūs patikinti, kad Jūsų išsakyti pastebėjimai bus įtraukti mums. E, mes pasvarstysime Jūsų išdėstytos pasiūlymus su šešėliniais pranešėjais. Manau, kad pavojinga sakyti, kad piknožiavimo rinka atvejai skaičius išaugo. Tai yra gero, tinkamai parengto teisės akto uh, testas, juk jeigu galioja tinkami teisės aktai, neturėtų būti daug galimybių piknaudžiauti rinką. Tačiau mes padidiname galimybės piknaudžiauti rinką, išaugo prekybos vietų skaičius, o nacionaliniai, kai kurie nacionaliniai reguliuotojai mus informavo, kad jie konstatavo piknaudžiavimo atvejų septyniose valstybėse narėse. Taip pat išaugo E, prašymų suteikti informaciją kiekis, nuo, nuo 500 iki 700 prašymų. Na, tai nepiknaudžiavimas, tačiau įstatymų kuriejas turėtų būti viso ko prieš šakyje, kad bent jau sukurtų atgrasų sistemą. Ačiū, noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams ir tikiuosi laiku e, pateikti komitetui savo pasiūlymo tekstą. Pirmininkė, ačiū. Noriu dar e, informuoti, kad pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl šio pranešimo įvyks vasario 6, o pranešimo projekto pristatymas numatytas kovo 26-ąjai. Ir pakeitimų įtikimo darbo tvarkė yra balandžio 24 komitete svarstysime 30 gegužės ir birželio 1 ir balsuosime Liepos 9. Tokia e, yra, toks yra iš ankstinis preliminarus varkarašys, bet aišku, priklausomai nuo situacijos tai gali keistis. Noriu visiems padėkoti. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra balsavimas, bet dabar e, tie, kurie nori išeiti, kad turi kelias mintės tai greitai ir tyliai padaryti. Ir dar kartą dėkoju kalbėtojams už dalyvavimą. Ačiū.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 If, if members could take their seats, we can deal with the vote quite efficiently. Pirmininkė, prašyčiau e, visų narių susėsti vietas. Jeigu turite balsavimo korteles, galėtumėme pradėti. Balsuosime dėl Jean-Paul Gozės pranešimo dėl dalyvavimo rengiant 2012 metų metinę augimo apžvalgą. Paplauksiu, kol pranešės uh, e, užims vietą. Mes beveik ne, neatsiliekame nuo darbo atvarkės. Tai reiškia, kad mums visai neblogai sekasi. Ar visi pasiruošę? Jei taip, tuomet penktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę Atrodo, kad atmesta e, pradinis, pradinė teksto versija, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Šeštas pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Aš vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Galim pasitikrinti. Pasitikrinkime, sako pirmininkė. Okay. Uh, has everybody voted? There's 38 plug. Ar visi balsavo? 38 kortelės įdėtos, 37 balsavo. Balsavimas baigtas. 18 prieš, už 17 prieš, taigi ir Silvyt, tai 19 už. Taigi 19-18 vis tiek pritarta vieno, vieno, vieno balso persvara. 12 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Balsavimas prasideda. 12 pakeitimas. Right. Ar visi balsavo? Trys idėjo kortelės, bet nebalsuoja. Dabar vienas idėjos kortelė ir nebalsuoja, tuomet balsavimas baigtas. Aiškiai atmesta, kaip jau sakiau. Tryliktas pakeitimas kas už kas prieš, susilaikė atmesta. B kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. C kompromisas už, prieš, susilaikė D kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame dėl originalaus teksto už, prieš susilaikė pritarta. 25 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 26 už, prieš susilaikė pritarta. 27 už, prieš susilaikė pritarta. Priminis tekstas, penkta pastraipa, ketvirtas punktas pritarta, 28 už, prieš susilaikė pritarta, 29 už, prieš susilaikę atmesta. E kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 31 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 32 už, prieš susilaikė pritarta. F kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 39 už, prieš susilaikė atmestas žodinis pakeitimas, kurį teikia socialdemokratai. Jis kažkur yra. Tai žodinis pakeitimas 40-ajam už, pri, prieš. Beveik niekas nebalsuoja, gal tuomet balsuokime elektroniškai. Balsuojame dėl žodinio socialdemokratų pakeitimo e, šeštajam A punktui. Ir jis pakeičia 40 pakeitimą. Ar visi balsavo? Dar keli turėtų balsuoti. Dar du nariai. Balsavimas baigiamas. Ir didelė persvara pritarta žodinis pakeitimas 41 pakeitimui, kurio prašo pranešėja. Balsuojame dėl atskirų dalių. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš. Dėl atskirų dalių balsuojame dabar dėl žodinio pakeitimo. Ne, sako pirmininkai, tik dėl atskirų dalių. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė Atmesta. Pasitikrinsime, an, kaip balsavimą dėl antrosios dalies, jeigu pagidaujate. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. E, dabar jau daugiau narių susirinko. Atmesta. 18 už, 20 prieš. Ir Ponas Hofmarkas turi savo kortelę, Silvi balsuoja už, tai vis tiek 19 vis dėlto atmesta vieno balso persvara. Filip Lamberts praneš, pakeitimas 42 už prieš susilaikę. Atrodo, kad pritarta. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 43 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 48 už, prieš, susilaikė, atmesta. 49 už, prieš, susilaikė, pritarta. H kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 53 pap Priedas prie kompromiso už, prieš. 53 pakeitimas. Ten pasakyta, kad galima balsuoti, balsuojant draugė dėl H kompromiso. Ar matote, pranešėjau, ar pritarėte? Tuomet kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Į kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 62 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. J kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 64 kas už, prieš susilaikė pritarta. K kompromisas kas už, prieš susilaikė pritarta. 69 už, prieš susilaikė pritarta neaišku, todėl pasitikrinsime elektroniškai dėl 69 pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Ir 21 prieš, 18 už. Taigi, iš tikrųjų, 19 už atmestas. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. L kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. 77 už, prieš susilaikė pritarta. M kompromisas už, dėl dviejų dalių, dėl pirmosios dalies kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė taip pat pritarta. 81 dėl atskirų dalių, dėl pirmosios dalis kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta atmesta. N kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. O kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 88 už, prieš susilaikė pritarta. 89 už, prieš susilaikė pritarta. E, pagrindinio teksto punktas kompromisas P už, prieš susilaikė pritarta. 93 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 94 už prieš susilaikė atmesta. 95 už prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas 16 punktas už prieš susilaikė pritarta. 16a punktas 96 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 97 už prieš susilaikė atmestas. 98 už, prieš susilaikė atmestas. Pirminis tekstas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 99 pakeitimas už, prieš susilaikė neaišku. Reikia pasitikrinti, kaip balsuojame dėl 99 punkt, uh, pakeitimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 19 už 21 prieš atmestą. Pirminis tekstas 18 pastraipa už prieš susilaikę pritarta. Šimtasis pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. Q kompromisas už prieš susilaikę pritarta. 104 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 105 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 106 už prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas už prieš susilaikė pritarta. 107 už prieš susilaikė atmesta. 108 už prieš susilaikė atmesta. Pirminis tekstas už prieš susilaikė pritarta. 109 už prieš susilaikę. Ar galėtume pasitikrinti, nes nėra visiškai aišku, koks rezultatas balsavimo. Ar visi balsavo? Balsavimas baigiamas. Balsavimas baigtas, atmestas. 18 už, 24 prieš. Pirminis tekstas 22 pasraipa už, prieš, susilaikė pritarta. 23 už prieš susilaikė pritarta. 110 už prieš susilaikė pritarta. 24 pastraipa už prieš pritarta. 111 už prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta nurodomoji dalis antras už prieš susilaikę pritarta, Trečia nurodomoji dalis už prieš susilaikė pritarta. Ketvirta už prieš susilaikė pritarta. Antras pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Penkta nurodomoji dalis už prieš susilaikė pritarta. Šešta nurodomoji dalis už prieš susilaikė peri, pritarta. Konstatuojamosios dalies A punktas, trečias pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. B punktas, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Dabar elektroniškai balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais. Dar du kolegos turėtų balsuoti. Balsuokite, balsavimas baigtas. 35 už, 3 prieš, 4 susilaikė. Ačiū. Consent. So, this is Mr. Paxas's. Really quickly. Okay. Are we ready for the next item? Esame pasirengę perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Seat, Prašau visų susėsti, kad galėtume pradėti perėti prie 16 darbo tvarkės punkto. Kalbėsime administracinį bendradarbiavimą akcizų srityje. Prašau visų uh, norinčių kalbėtis išeiti už, iš salės. Dar kartą prašau visų, kas nori kalbėtis, eiti už salę, iš salės. Gei Mitchellai. Uh, jūs pasisakysite pranešėjo vardu pon, dėl pono kasos pranešimo. Taip, pirmininkė, dėje, dėl nenumatytų aplinkybių, ponas Kaza šiandien negalėjo atvykti į Briuselį, bet jis paprašė manęs pristatyti jo pranešimą jo vardu. Aš norėjau, aš tiesiog esu pasirengęs informuoti poną Kasą, e, kas bus diskutuojama kalbame tame pranešime komisijos pasiūlymo pagrindu, kuriuo siūloma peržiūrėti 2004 reglamentą, kuriuo buvo sukurtas teisinis pagrindas administraciniam bendradarbiavimui akcizo e, srityje. Tas reglamentas turi būti atnaujintas tam, kad būtų sukurtas reikalingas juridinis pagrindas kitam etapui. Tame etape turėtų atsirasti kompiuterizuota akcizo judėjimo ir kontrolės sistema. EMCS tos sistemos tikslas suvienodinti administracinės procedūras, kurių tikslas užtikrinti, kad vyktų sklandesni mainai informacija, kalbant apie e, rezultatus ir spartą. Kai, tas, e, kai ta sistema bus įdėkta iki galo, tai e, ji, bus, ji padės visiškai atsikratyti sukčiavimo. Taip pat tai bus sumažina, admi, sumažina administracinė našta kompetitingoms institucijoms valstybėse narėse, nes iš dalies bus e, ne, nebe, nebegalios prievolė e, rinkti visos informacijos, rinkti visą informaciją. Pono kasos pozicija yra štai kokia. Jis palaiko, visapuškai palaiko komisijos pasiūlymą. Jis mano, kad priemonės, kurių tikslas supaprastinti ir suvienodinti administracinės procedūras, yra naudingos ir valstybėms narėms, ir verslui. Pranešėjas mano, kad spartus keitimasis informacija yra ypač aktualus kompetentingoms institucijoms kovojant su sukčiavimu ir mano, kad peržiūrėtas reglamentas padės uh, geriau aptikti ir identifikuoti tokius atvejus ir kovoti su, e, to, su, su sukčiavimais. Jis taip pat mano, kad reikia kai kuriais atvejais pakeisti pakeit, e, pasiūlymą ir pateikti pakeitimai <clears throat> siekia patikslinti tekstą. Ketvirto pakeitimo tikslas yra užtikrinti, kad peržiūrint iš valstybės narės gautą informaciją, komisijos vaidmuo neturėtų apsiriboti vien apibendrinimu, kad ji taip pat turėtų ir analizuoti tą informaciją. Penktame pakeitime pakeičiamas peržiūros laikotarpis nuo 3 į 5 metus. Ponas Kaza mano, kad taip yra primtiniau ir jis laukia kolegų minčių ir pasiūlymų dėl šio dokumento. Dėkuoju. Ponas Bulman, socialistų frakcijos pranešėjas. Ačiū kolegai Mičelui ir kolegai Kasai už tai, kad jie mm, prisėmė šį darbą. Mūsų frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme šiam pranešimui. Sistema turi būti kuo greičiau įgyvendinta ir atnaujinta. Ir mes turime išnagrinėti visas techninės detalės, kad žinoma, kad informacijos keitimasis vyktų padedant kompiuteriams ir tinklams. O tai mums padės tik tai kovoje su sukčiavimu ir galėsime e, sustiprinti arba padidinti duomenų bazės tarp valstybių narių. Aš manau, kad mes galime pritarti šiam pasiūlymui. Aš manau, kad mes greitai galime priimti bendrą poziciją dėl šio pranešimo. Filip. Dėkuoju, Filipai. Oh, hang on, no, hang on, Oli Schmidt's waving at. O ne, Oli Schmidt norėtų pasisakyti. Taip, jūsų nėra mano sąraše. Prašau, Oli. Taip, taip, mes e, negavome Aldi frakcijos šilinio pranešėjo pranešimo. Bet taip, taip, jūs galite dabar kalbėti. Dėkoju. Mane paskiria pranešėjai tik prieš 15 minučių. Kartu su ponu Kazam mes e, jau svarstėme šį klausimą ir manau, kad jisai puikiai dirba, nepaisant to, kad šis klausimas yra labai techninis. Bet jis yra labai reikalingas ir džiugiuosi, kad mes žengėme į priekį puiku, kad mes padedame korporacijoms Europoje. Aš iš esmės e, pritariu pono e, Kaza pasiūlymams. Manau, kad mes turime padaryti viską tam, kad užtikrintume kuo sklandesnį ir spartesnį administravimą, kuris sumažintų administracinę naštą. Kalbėdamas apie šių pasiūlymų techninės detalės, norėčiau pasakyti štai ką. Gal ponas Mičel pato galėtų pakomentuoti tai, ką pasakysiu. 15.4 punktas, kur komisija kalba apie tai, kokiamis aplinkybėmis nacional... nebus galima naudotis kompiuterinėmis sistemomis, nacionalinėmis sistemomis. Mums reikia labai aiškių taisyklių, galėt, kurias galėtume pritaikyti tokiais atvejais. Bet to mane aišku, ko siekia komisija 12 straipsnių. kur kalbama apie uh, tuos atvejus, kai prekis yra gaunamos pagal prievalės laikino netaikymo nuostatas. Dar vienas punktas. Ten, kur kalbama apie tai, kad registruotis galima toje šalyje, kuri labiausiai jums tinka. 9.2 punktas. Aš manau, kad šis punktas galėtų sukurti papildomą naštą kai kurioms nacionalinėms įstaigoms. Ir aš manau, kad mes turime jame kalbėti tik apie vieną kartą patiriamas sąnaudas. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad mums reikia didesnio bendradarbiavimo visoje Europoje ir gal reikėtų elgtis drąsiau, bent jau mūsų komitetas tikrai galėtų elgtis drąsiau. Pone Mičel, gal galima būtų net ir pagalvoti apie bendrą PVM administravimo įstaigą. Ar tokia mintis yra tik tai iliuzija? Aš manau, kad mes turime kovoti su sukčiavimo mokesčio srityje ir jei turėtume bendrą PVM mokesčio administravimo įstaigą, tai tikrai palengvintų mūsų darbą ir uh, pagerintų vidaus rinkos funkcionavimą. Dėkuoju. Filip, now it's you. Filipai, prašau. Dėkuoju ir džiaugiuosi, kad Oli pasisakė prieš mane. Oli, man atrodo, kad mes turėtume vieną dieną pradėti dirbti toje pačioje frakcijoje. Tiesiog norėčiau sureaguoti į tai, ką tu pasakėjai. Taip, gal tavo išdėstė perspektyva mums visiems ir tiktų, gal mums reikėtų Europos pavėjimo mokesčio administravimo įstaigos, tai iš tikrųjų gal būtų naudinga vidaus rinkai. Taigi aš bent jau šiuo klausimu tikrai tau pritariu. Toliau pakeitimai. Aš nežinau, ar mes turėtume skirti kalbėjimo skirtą laiką priklausomai nuo pranešimo uh, apimties. Bet, bet kuriuo atveju, pirmasis pakeitimas. Tekste kalbama apie Europos fiskalinę sąjungą, tačiau man iš tikrųjų neaišku, kas yra toji sąjunga. Ar tai yra ponios Merkelis siūloma sąjunga, ar tai yra pagal sutartį apibriešta sąjunga. Aš manau, kad prieš pradėdami vartoti tokias e, savokas turėtume labai aiškiai suvokti, apie ką kalbame. Antra, Antras pakeitimas. Manau, kad jisai susilpnina tekstą, kadangi jame kalbama apie keitimąsi informaciją ir mums labiau tinka komisijos siūlomas tekstas. Penktas pakeitimas. Aš manau, kad ten, kur komisija sako, kad valstybės narės gali pranešti komisijai tam tikrus duomenės. Ponas Kaza nori, sako, kad valstybės narės raginamos perduoti komisijai bet kokią turimą informaciją. Mes manome, kad valstybės narės privalo perduoti valstybė nariai informaciją. O šeštas pakeitimas mums tinka. Ir mes manome, kad reikia vengti tokių formuluočių, kurios leistų valstybėms narėms netenkinti prašymų bendradarbiauti tam, kad ne, mes nenorime, kitaip tariant, e, teisinių spragų. Dėl trečiojo skyriaus galima būtų, man atrodo, praplėsti sąrašą e, duomenų, kuriais privaloma keistis. Ir toliau, e, dar norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta apie Europos PVM administravimo įstaigą. būtų gerai, jeigu komisija iki 2012 metų pabaigos parengtų uh, ataskaitą apie sukčiavimą uh, uh, mokesčių srityje. Dabar, kai išgyvename krizę, turime dar labiau sustiprinti pastangas kovojant su mokesčių sukčiavimais, nes dėl šių sukčiavimų prarandame nemažai pajamų ir, ir todėl uh, turime tobulinti mokesčių sistemą. Tai tiek. Uh, thank you, Ashley. Uh, thank you, Madam Chairman, and uh, uh thank you. Ashley, ačiū, pana pirmininkė, ačiū, kad pristatėte, pana Mičelai, e, pana Kasos e, pranešimą. Iš tikrųjų, tai yra techniškas ir prieštaringas pranešimas, e, kuris yra mums priimtinas. Iš esmės mes pakeičiame vieną reglamentą kitu, mes atnaujiname kalbą, išmetame nereikalingas nuostatas, atsižvelgiame į atitinkamus techninius reikalavimus ir kitus elementus. Mes pritarėme pono kasus pakeitimams, jie yra prasmingi ir, ir tinkami. Ir mes pritarėme tam, kad būtų įgyventas šitas reglamentas. Mes pritarėme visiškai pono kasus nuomonėje. Um, has... Ačiū. Komisija Komisijos atstovai taip pat e, pareiškia, kad jie yra pasirengę pasisakyti, jeigu iškiltų techninis klausimas, kurį reikėtų patikslinti. Ar norėtume išgiai, ar norime išgirsti komisijos pasisakymą. Nebent komisija atstovai patys norėtų kažką tai patikslinti. Pirmininkė, atrodo, kad mes iš principo sutarėme dėl šio pranešimo. Nebent jūs norėtumėte kažką pakomentuoti nekomentuoti, bet norėtume padėkoti už tai, kad jūs taip sparčiai traukite šį klausimą į darbo atvarkę. Mes džiaugiamės pranešimu, taip pat mes sveikiname išsakytus pastebėjimus dėl šio pranešimo ir mes perdosime jūsų išsakytas mintis tarybos pirmininkiai. Ačiū Jums už tai, kad skiriate laiko šiam klausimui šiandien. Jei, ar norite dar kažką pasakyti? Kad... Trumpai, pirmininkė, noriu padėkoti nariams už tai, kad pasisakė, aš perduosiu ponui Kasai visas jūsų išsakytas pastabas, nebejoju, kad e, jis pritars. Aš kol negaliu komentuoti jūsų išsakytų minčių, nežinau, kaip bus su PVM e, reglamentuojančia institucija. Tai yra aktualus, svarbus klausimas, bet aš perdusiu viską ponui Kasai ir noriu padėkoti kolegams už pasisakymus. Iš, iš esmės šis pranešimas yra techninis ir jokių didelių prieštaravimų nekelia. Deadline. Pirminkė, ačiū. Noriu visiems priminti, kad pakeitimus reikia įteikti iki e, vasario pirmosios vidurdienio. Svarstysime pranešimą vasario 28 ir balsuosime dėl 29 vasario. E, svar, jis plenarinėme posėdėje bus svarstamas per kovojo antrą. Kovo antrą plenarinę sesiją. Ačiū. O dabar periname prie pono Pakso rengiamos nuomonės. Nematau jo. Taip, matau. Dabar 17 darbo tvarkės punktas tarybos reglamento keitimas dėl tam tikrų rizikos pastalymo priemonių nuostatų taikytinų valstybėms narėms, kurios išgyvena sunkumus. Ir žodį suteikiu pranešimo autoriui. Prašau. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Mano pranešimas, pasisakymas bus labai trumpas. Aš labai pritariu komisijos pasiūlymui pateiktam šiuo kritišku finansinių išteklių trūkumo laikotarpiu. Jo siekiama padėti valstybėms narėms įgyvendinti struktūrinių fondų programas ir infrastruktūros projektus, galinčius turėti greitą realų poveikį ekonomikai ir didinti užimtumą. Aš e, labai trumpai norėčiau paminėti pateiktus e, pakeitimus, kurie buvo e, apsvarstyti susitikus su įvairių institucijų atstovais. Komisija siūlo taikyti šį reglamento pakeitimą tik toms šalims, kurios dėl didelių finansinių stabilumų problemų jau gauna finansinę paramą iš ES mechanizmų, tokioms šalims kaip Graikija ar Portugalija. Aš manyčiau, kad svarbu leisti sukurti rizikos pasidalymo priemonės visoms norinčioms valstybėms narėms. Ne tik toms, kurios patiria ir gali patirti finansinio stabilumo problemų, tokioms kaip Italija ar Ispanija, bet ir toms, kurios nesugebėjo, nesugeba pritraukti privačių finansinių išteklių viešųjų projektų investicijoms kadangi šiandienos sąlygoms negalime iš anksto žinoti, kuri šalis atsidurs pavojuje, o nuolat e, keisti reglamentus tam laiko mes e, nebeturime. Ir bet kokiu atveju teisinis tokių šalių apibrėžimas būtų sudėtingas. Atsižvelgiant į tai, siūlyčiau taikyti šį reglamentą visoms valstybėms narėms. Antrasis pakeitimas Aš siūlyčiau, kad valstybės narės, kurios nuspręs sukurti tokią rizikos pasidalymo priemonę, galėtų ją taikyti ne tik struktūrinių fondų veiksmų programas jau įtrauktiems projektams, bet ir kitiems aktualiems infrastruktūriniams projektams, kurie galėtų prisidėti prie šalies ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Tai yra svarbus įplaukas teikiantis infrastruktūros projektai, svarbus įplaukas teikiantis infrastruktūros projektai, kurie ne krizės sąlygoms būtų gavę privatų finansavimą ir todėl buvo neįtraukti ar negalėjo būti finansuojami iš struktūrinių fondų. Taip mes nešvaistytume pinigų ir laiko siekdami pakeisti struktūrinių fondų veiksmų programas. Taip pat norėčiau atkreipdėmėsi, kad šis reglamentas taigi ir jo dabar svarstomas pakeitimas yra tik tai laikina pagalbos priemonė ir galios tik iki šios finansinės perspektyvos pabaigos. ES institucijos jau rengia naują struktūrinių fondų reglamentą 14-20 metams. Manau, kad šiandien svarbiausia imtis visų įmanomų priemonių greitai ir veiksmingai padėti ES išeiti iš krizės. Be to, jeigu tokios rizikos pasidalimo priemonės pasirodys veiksmingos ir naudingos, aš iš tikrųjų raginčiau komisiją pasiūlyti pastovės priemonės, kurios aišku turėtų būti daug tiksliau apibrėžtos. Tikiuosi, kad e, galėsite pritarti mano pasiūlymams ir iš anksto dėkoju už išsakytas nuomonės pakeitimus, galinčius palengvinti šio reglamento įgyvendinimą. Ačiū uždėmesi. Thank you very much, uh, Jean-Paul. Ačiū, Žanai Poli, prašau. Pirmininkė, aš kalbėsiu. Trumpai noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą. Noriu atsiprašyti mūsų kolegos Karinčio vardu, kuris yra ir ITRE komiteto nariu, ir jis yra praneš... referentų klausimų, kuris dabar svarstomas, ir aš perduosiu pranešėjui uh, pono Karinčio man perdotus pastebėjimus. Jie tikrai techninio pobūdžio, aš ne visiškai išmanau šį klausimą ir rizikuoju pasakyti nesąmonę, todėl aš tiesiog perduosiu pranešėjui parengtą tą tekstą, manau, kad tai bus naudingiausia. Uh, Ačiū. Socialistų frakcijos vardu Elisa Ferrera. Ačiū. Pone pirmininkė, Noriu padėkoti pranešėjai už jo atliktą darbą. Bet manau, kad komisijos atstovai taip pat čia yra ir aš turiu kai kurių pasiūlymų e, aspektais, kuriais norėčiau išklausyti komisijos paaiškinimo prieš e, einant toliau svarstant šį pranešimą. Norėčiau žinoti, pavyzdžiui, kokia yra padėtis su štai kokiu projektu su projektais. Mane informavo, kad tvarkaraštis svarstymo pagrindinėme komitete, regioninių reikalų komitete, kad pagal tvarkaraštį atsiliekama. Nežinau, ar taip yra ar ne, kad regionų komitetas atsilieka. Taip pat norėčiau žinoti, ar tas pasiūlymas, e, kurį dabar svarsto pranešėjas, kažkaip išplečia apriepti ir ar mes bus apimtos ne tik šalis, kurios dalyvauja toje programoje, bet taip pat ir šalis gaunančios paramą iš sanglaudos fondų. Kaip su, su pradiniu komisijos pasiūlymu, ar tai kažkaip keičia, atsiliepia komisijos patiniam pasiūlymui, ar jo apreptis taip pat yra plečiama. Uh, iš tikrųjų dabar yra tokia padėtis, tokia situacija, kad mes galime sparčiai praplėsti tą procesą ir išplėtoti jį kitoms šalims. Kalbu apie procesą, kurios buvo skirtas ir sukurtas Graikijai, traukti ir kitas valstybės. Atrodo, kad šis mechanizmas yra tikrai įdomus. Ir bandant, bandydami suformuluoti savo poziciją, mes turime turėti žinoti, ar tas pasiūlymas iš viso yra gyvybingas. Todėl aš, e, aš, aš norėčiau paskelbti išlygą dėl savo pozicijos dėl šio pranešimo, nes visų pirma, aš norėčiau išgirsti komisijos, iš komisijos informaciją apie tvarkaraštį, taip pat apie tai, kokios yra galimybės, ar iš tikrųjų yra įmanoma išplėsti tą programą ir įtraukti daugiau šalių, numatyti, kad ji galėtų būti taikoma visoms valstybėms. Ir būtent tokią idėją išsakė mano kolega ponas Paksas. Uh, noriu išgirsti iš komisijos, ar iš tikrųjų tai gyvendinama, ar tai svarstoma iš viso. Kamal, gracias. Dabar žodis ponui Kemaliui. Mūsų grafės. Um, I... Dėkuoju, panė pirmininkė, aš turiu pasakyti, kad kai aš pamačiau frazę uh, dalymosi, uh, ry, uh, brisgos pasidalymo, pagalvoju, apie ką mes čia kalbame, Ole e, Schmidt, e, e, kai svarstame ankstesnį klausimą, kalbėjo šiek tiek ilgiau. Jis sakė, kad jis buvo paskirtas pranešėjai, aš taip pat buvau tik nesiniai paskirtas. Aš kiek skeptiškai vertinu siūlomas priemonės. Aš manau, kad šis pasiūlymas bus naudingas tom šalims, kurios netinkamai tvarko savo finansus Aš dar ap, išsameu išnagrinėsiu šios pasiūlymus ir aš išsakysiu savo nuomonę vėliau. Dėkuoju. Gracias, Kamal. Dėkuoju panui Kamaliui. Dabar Aldė frakcijos šešėlinės pranešėjas. Ponas Skilakakės ir pirmininkas atsisako, kad neteisingai ištarė pavardę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad šiandien ekonominė situacija šalyse, kurios buvo paminėtos, yra visiškai kitokia nei buvo tuomet, kai mes formavome strateginį, e, strateginį finansinį perspektyvą. Ir mes žinom, kad turi, e, problemų turi ir Airija, ir Portugalija. Ir mums reikia padėti šioms šalims. Situacijos iš esmės, iš esmės pasikeitė. Uh, Pavyzdžiui, Graikijoje niekas nepradeda ekonominės veiklos, nes niekas nepasitikė tuo, kas dabar vyksta. Niekas nežino, kokia bus valiuta Graikijoje po kelių mėnesių. Tai reiškia, kad žmonės nebeinvestuoja, jie nepriima jokių ekonominių sprendimų. Ir šitokia situacija panašu, kad tęsis dar ilgą laiką. Taigi mums reikia surasti būdų investicijoms skatinti. Ir manau, kad šis pasiūlymas yra puikus būdas investicijoms skatinti. Mes e, dar 2011 m. birželio mėnesį e, savo frakcijoje pateikėme pasiūlymus dėl rizikos pasidalymo priemonių ir džiugiuosi, kad komisija atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Ar šios priemonės galima būtų taikyti kitoms šalims, tą galima būtų svarstyti. Bet e, labai svarbu suvokti, kad šias priemonės reikia e, sukurti kuo skubiau. Tai padėtų visai Europai. Visai Europai būtų naudinga, jei mes stabilizuotume minėtas šalis. Jei finansų sektorius turės rizikos pasidalymo priemonių, tai tikrai stabilizuos padėtį. O mums reikia, kad situacija pagerėtų rinkose. Kai svarstome šį naują reglamentą, reikia nepamiršti dviejų dalykų. Pirmiausia, šios lėšos pateks į visiškai naujas priemonės, kurių mes dar nesame išbandę. Tai reiškia, kad turime suvokti, kad kažkiek nuostolių vis tiek turėsime bent jau tol, kol šios priemonės pradės tinkamai veikti. Tai reiškia, kad turime būti lankstus. Apibrėždami tai, kai, kas bus daroma su, to, su tomis lėšomis, kai baigs galioti šios priemonės. Ir antras svarbus dalykas. Manau, kad šis reglamentas turėtų padėti mums e, užpildyti dabar turi e, esamą spragą. Mes neturime laiko naujam reglamentui kurti. Neturėsi, neturėsime laiko ir šiam reglamentui keisti, kai prasidės naujas programavimo laikotarpis. Šis e, ši, e, reglamentas įsigaliotų maždaug po šešių mėnesių ir jis galios maždaug pusantrų metų. Aš manau, kad jis turėtų veikti ilgesnį laiką ir jis turėtų būti saugesnis e, dalyvaujančioms šalims. Nepamirškite, kad mes kalbame apie tai, apie viešuosius projektus. Ir tas lėšas, kur, kurias mes ketiname investuoti į šios viešuosius projektus, mes dabar dedame kitur tam, kad paskatintume privačias investicijas. Uh, į šiuos e, projektus. O tai reiškia, kad šiokio tokio lankstumo mums tikrai reikės. Dėkoju. Yes, off we go. Um, so I, I... Ačiū. Aš sutinku su tuo faktu, kad reikia mobilizuoti privačias investicijas šiandien. Ypač e, tas, e, tuos investavimo um, pajėgumus, kurie yra dabar šeimų rankose arba privačių ūkių rankose, o ne įmonių rankose. Tai būtent mes turime mobilizuoti šias investicijas e, ir e, vis dėlto reikia pastebėti, e, kad mes turime kai kurias problemas susijusias su struktūriniu fondu istorija. Taigi, kam naudojami yra struktūriniai fondai? Mes Ispanijoje, Portugalijoje mes matome, kai, kai, kaip kai kurie kolegos pastebėjo, e, iš esmės e, už e, to struktūrinių fondų lėšas buvo pastatyti oro uostai Ispanijoje ir Portugalijoje ir ten neskraido ne vienas lėktuvas. Taigi matome, kad į infrastruktūrą kartais investuojamas tos infrastruktūrinių fondų lėšos, kurios praktiškai nereikia tos infrastruktūros. Taigi, aš norėčiau pabrėžti visų pirma ta, tam tikras sąlygas, kuriomis galėtume dalytis tą riziką. Žinoma, e, šito, šitos lėšos galėtų paskatinti privačias investicijas, tai, tai būtų gerai. Ir kad šitie projektai atitiktų ES teisės reikalavimus. Mes prisiminkime ir projektus Lenkijoje, kur ES finansuojami projektai prieštaravo Natūra 2000 e, reikalavimams. Vadinasi, e, reikia išvengti pažeidimų Ir iš esmės tos investicijos turėtų patekti tiesi į ekonomikos gaivinimo priemonės. Tik tai taip mes galėsime sukelti, e, sukelti atitinkamą papildomą vertę ir galėsime siekti pažangos atgaivinti savo ekonomikas. O um, iš esmės mes turėtume ir atgaivinti, kaip jau sakyta, ir Graikijos ekonomiką, kuri iš tikrųjų yra tu, tu, turistinių požiūrių patrauklus objektas ir tos investicijos tikrai padėtų. Uh, Kitas dalykas, kasgi vykdys tos projektus. Mes žinome, kad e, vis dėlto turėtų būti vykdomas, e, e, vykdoma viešoji stebėsena, viešoji kontrolė. Tai yra visuomenė turėtų žinoti, kam tos lėšos naudojamos. Kaip rezoliucija jau minėta ir kai parlamentas pritarė daugiametį finansiniai perspektyvai, mes vis dėlto turime į tai atsižvelgti. Ačiū, Šaron. Ačiū. Ir komisijos atstovai, ir Europos investicijų banko atstovai nori pasisakyti. Nežinau, kad yra kažkokia prioritetinė tvarka, kas e, pirmas pasisakys komisijos atstovas, jeigu tai prašau. You, uh, honor... Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Komisija pateikia pasiūlymą dėl tikrai ypatingos priemonės pritaikytos prie ypatingos situacijos. Šios priemonės tikslas e, įveikti rimtas kliūtis, su kuriomis susidarė kai kurios valstybės narės, šiuo metu konkrečiai Graikija. Joms sunku užsitikrinti privataus sektoriaus finansavimą kad būtų kofinansuojami privat, infrastruktūros projektai, kurie tik tai iš dalies finansuojami iš viešųjų fondų, ypač turimi omeny infrastruktūros projektai, kurie užtikrina bendrasias e, pajamas ir jų finansuoti negalima, teikiant subsidijas iš sanglaudos politikos. Taip pat kalbame apie privačias investicijas, kur, kur, kur, tokie bendri kofinansuojami projektai yra reglamentuojami valstybės pagalbos taisyklių. Taigi, to pasiūlymo tikslas apimti projektus, kurie paprastai finansuojami iš viešųjų valstybinių fondų ir, ir kofinansuojami iš Europos fondų, bei taip pat iš dalies privačių investuotojų. Ir tokiais atvejais privatus investuotojai atgauna savo investuotą dalį ateityje, kai projektai pasidaro pelningi. Tačiau dėje šiandien, ypač Graikijos atveju ir kai kuriuose kitose valstybėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, privataus sektoriaus investuotojai nesi, ne, nenori rizikuoti ir nenori finansuoti ir net inicijuoti tokių projektų daugybė strategiškai svarbių projektų parinktų finansavimui pagal sanglaudos politikos programas susiduria, jiems iškyla rizika, kad jie nebus įgyvendinti, nes privataus sektoriaus investuotojai ir bankai arba neturi pakankamai grinųjų lėšų, arba tiesiog nenori imtis rizikos tokios ir investuoti esant dabartiniams ekonominiams aplinkybės aplinkybėms. Todėl siūloma priemonė iš tikrųjų yra skirta padalinti riziką, nes jos tikslas perkelti valstybių lėšoms, val, pers, ir tos lėšos yra ir iš ES fondų iš dalies. Taigi dalis rizikos perkeliama valstybei, nes šiandien, kaip sakiau, privatus investuotojai nenori prisimti rizikos kaip ta priemonė bus įgyvendinama. Ją gyvendins komisija, paprašius konkrečiai valstybei nariai, e, pasitarus ir neprieštaraujant Europos investicijų bankai, bankui ar kitai nacionaliniai arba tarptautiniai viešojo sektoriaus įstaigai, kuri gali užtikrinti tokią tokias pat garantijas kaip ir Europos investicijų bankas. Tai yra svarbu, nes Europos investicijų bankas yra ilgalaikis komisijos, partner, ilgalaikis komisijos partneris, kuris vykdo atsakingą politiką, siekdamas finansuoti tik tuos projektus, kurie atitinka ES teisės aktų reikalavimus ir ES politikos tikslus. Taigi konkreti valstybė narė privalo pateikti oficialų prašymą komisijai nurodyti projektą ir finansavimo poreikius, kurių finansavimo ji prašo ir nurodyti, kad ji nori pasinaudoti rizikos pasidalymo priemonę. Taigi, tas dydis neturėtų būti, finansavimo prašymo dydis neturėtų būti didesnis už projekto e, finansavimo dydį ir numatoma leistina subsidijos dydį, kurį galima skirti pagal sanglaudos politikos priemonės. Taigi, aiškiai E, priemonė yra su, suformuoluota taip, kad nebūtų didinamas įsiskolinimas, bet kad būtų sudarytos galimybės projektams, kurie kofinansuojami jau iš struktūrinių fondų, finansuoti panaudojant didžiausią įmanomą kofinansavimo e, sumą leidžiamą pagal struktūrinius fondus ir taip pat pagal, nepamiršti valstybės pagalbos taisyklių nes e, numatoma, kad e, finansavimas iš valstybės biudžeto tokiais atvejais gali e, viršti tam tikras ribas. Taigi bandoma užpildyti atsiradusią spragą šiandien, nes privatus investuotojai nesima iniciatyvos. Taip pat konkreti valstybė narė turi nurodyti programas finansuojamas iš sanglaudos politikos ir kokias lėšas ji rengėsi perkelti į rizikos pasidalymo priemonę. Uh, valstybė narė turi labai aiškiai nurodyti savo poreikius ir nurodyti, kokius išteklius jį perkelia į tą priemonę. Valstybė narė turi atlikti labai tikslų įvertinimą ir įrodyti, kad e, e, tai yra būtinybė ir kad tai atitinka e, siūlomo projekto. E, Poreikius. Taip pat konkreti valstybė narė turi kreiptis į Europos, Europos investicijų banką ar į kitą panašią uh, įstaigą ir užsitikrinti palankų tokios institucijos sprendimą, palankų finansinį tokios institucijos sprendimą. Taigi tokia finansinė institucija turės gerą valią įvertinti tą projektą, atlikti tyrimą, įvertinti jį iš finansinio požiūrio taško ir e, pasitelkus rizikos pasidalimo priemonę, tas projektas pasidarys perspektyvesnis, gyvybingesnis nes finansinė institucija teiktų paskolą, bet tai reiškia, kad investuodama į tokį projektą ji turės atgauti savo investiciją. Nedėja, turime labai mažai laiko, nes netrukus turėtų prasidėti viešasis klausimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tik dar porą sekundžių. Remiantis valstybinarių prašymų, komisija priims sprendimą, kuris leis valstybėms narėms perti, perkelti dalį turimų asignavimų komisijai tam, kad būtų sukurta pasidalėjimo, rizikos pasidalėjimo priemonė. Ir mes jau turime tokių priemonių, tai pavyzdžiui yra paskolų ir garantijų uh, priemonė, kuri yra skirta tarp transeuropiniams tinklams. Mes turime pas, rizikos pasidalymo priemonė, kuri yra taikoma pagal septintąją pagrindų programą. Tai yra du pavyzdžiai, kai ES e, biudžetas dalyjasi riziką su privačiais investuotojais. Ir aš manau, kad mes turėtume se, uh, uh, pasisemti įkvėpimo iš šių dviejų pavyzdžių. Ir suprantu, kad laiko nebeturiu kitoms pastaboms. Pirmikė, taip mes turime tęsti darbą. Dar vienas e, kolega norėjo pasisakyti, Europos investicijų banko atstovas. Ar jūs galėtumėt ką nors pridurti, ponė? Aš nenorėčiau, Filipai, kad e, tu šiaip lėpėtum su kolegomis. Na, panašu, kad e, baigėsi laikas. Kas kalbės AIB vardu? Bet mes neturime laiko ilgiems pasisakymams. Gerai, Europos investicijų banko atstovas. Atstovai, dėkoju pirmininkai, gerbėjai komiteto nariai, aš kalbėsiu labai trumpai. Europos investicijų bankas e, e, sveikina komisijos pasiūlymą ir mano, kad šios rizikos pasidalymo priemonės sukūrimas padės mums finansuoti didesnį stambių investicinių projektų skaičių valstybės narėse. Šis pasiūlymas buvo pateiktas tuomet, kai grinųjų lėšų stygius privačiame sektoriuje yra labai jaučiamas, o investiciniai projektai ir toliau yra reikalingi. Ir mes manome, kad rizikos pasidalymo priemonės padės valstybėms narėms įsisavinti struktūrinių fondų lėšų. Tai yra itin svarbu, nes dabar mes artėjame prie programavimo laikotarpio pabaigos. Mums atrodo, kad pasiūlyme yra numa, e, tam tikrų silpnų vietų. Tai yra e, nuostata finansuoti oper, e, tuos projektus, kurie nėra, susi, nėra kofinansuojami iš ES lėšų, bet, ku, bet kurie gali būti naudingi gaivinant ūkį. Mes manome, kad jei ši nuostata būtų patvirtinta, tuomet gali, valstybės narės geriau, geriau galėtų įsisavinti struktūrinių fondų lėšus ir galėtų sukurti daugiau darbo vietų. Pone Klever, aš esu iš regionų komiteto, kai ką norėjau pasakyti, bet gerai, laiko ne, neturiu tam. Gerai, dabar labai trumpai suteiksiu žodį pranešėjai, jeigu jūs norėtumėt kai ką apibendrinti. Be abejo, Jei Europos investicijų bankas ar komisija nori dar kažką pasakyti, jūs, galėsite, jūs galite tai padaryti raštu ir galite atsiųsti savo raštus mūsų sekretoriatu ir, ir viskas bus perduota pranešėjų šešėlėms pranešėjais. Pone Paksai, prašau. Ačiū pirmininkė, aš labai dėkoju visiems išsakysiams savo nuomonę ir tiems, kaip APP frakcija, kuri buvo palanki ir palaikanti ir tiems, kurie šiek tiek santūriau ar skeptiškiau pažiūrėjo šitą pasiūlymą. Kiekviena nuomonė yra svarstytina, manau, bus svarstoma ir tas, kas buvo šiandien pasakyta šitam posėdį. Aš tik norėčiau du dalykus pasakyti. Iš tikrųjų, Europos komisija turi patirtį gyvendinant panašias priemonės mokslo technologijų srityje ir šita patirtis yra labai sėkminga. Ir antras dalykas, su kuriuo matyt turėtų sutikti visi a, dalyvaujantis posėdį ir aiškintis nuomonę, kad ekonomiką bet kokiu atveju šioje situacijoje šiuo laikmečiu reikia skatinti ir kad kurti darbo vietas tai yra mūsų europos sąjungos prioritetas tam mes turim bandyti įvairius būdus ačiū uždėmesi pirmininke kolegos Thank you very much. The... Labai dėkuoju. nuomonės projektas buvo e, svarstamas šiandien. Pakeitimus galima patekti iki vasario 10 dienos. Svarstysime pakeitimus. A, pažiūrėkite, turime, galime rinktis iš įvairių datų. A, daug kas priklauso nuo to, nuo to kas vyks lybė komitete. Apie tai sužinosime vėliau. Na, panašu, kad mes turėsime dar palaukti. Taigi, dabar mes galime pereiti prie valstybių skolos e, krizės, prie klausimų. Ir norėčiau Jums dabar pranešti, kad kai kuriems iš Jūsų gal yra žinoma, kad mes šiuo metu laukiame pirmininkų suvaigos galutinio sprendimo dėl savo iniciatyva e, e, rengiamo pranešimo, kurį mes norėtume parengti dėl pagrindinių bankininkystės paslaugų. IMKO komitetas taip pat nori rengti tokį pranešimą ir rytoj beje vyks viešieji klausimai šią temą. Mes norėtume parengti šį pranešimą ir jau yra parengtas preliminarus jo rengimo tvarkaraštis. Nors mes laukime dar pirmininkų suėgo suigos sprendimo, kad išteiškintume, kuris komitetas bus paskirtas atsakinguoju komitetu. Kovo 12 diena bus svarstomas pranešimo projektas. Pakeitimus galima bus pateikti iki kovo 22 dienos, o, o balsuosime dėl šio, e, dėl šio dokumento savo komitete e, gegužės 31 dieną ir birželio mėnesį galėsime įtvirtinti plenarinėme posėdėje. Per nelik daug triukšmo salėje. Gal paprašy, galėčiau prašyti tvarkos ir tylos. Dabar mes turėtume pereiti prie viešųjų klausimų. Speech. Speech is about to come. Okay. Right. Okay. Um, this is the second part of. Pereiname prie antrosios mūsų klausimų sesijos. Kai kurie svečiai kalbėjo vakar. Deja, mūsų svečiai negalėjo atvykti numatytų laikų dėl to, kad e, mūsų posėdis sutapo su ECOFIN tarybos posėdžiu. Ir būtent dėl to e, šie klausimai ir buvo padalyti į dvi dalis. Atsiprašau, bet aš negaliu kalbėti. Aš negaliu kalbėti, kai salėje yra tiek daug triukšmo. Taigi, šie, šie klausimai yra skirti tam, kad Tikrai aš neketinu kalbėti tuo met, kai salėje vyksta pašaliniai pokalbiai. Eliza, prašau. If you want to stay later because I can't continue because there's talking, then fine. Na, jeigu jūs norite, kad e, mes dirbtume kur kas vėliau nei numatyta, nes negalime dirbti dabar ir turėsime užtęsti posėdį, tai gerai. Taigi, e, šiuo klausimu yra. Uh, Tai tikslas yra išsiaiškinti tarp vyriausybinių paskolų skirtų Graikijai bei kitų finansinės paramos priemonių efektyvumą. Mes taip pat ketiname kalbėti apie paskolas skirtas pagal Europos finansinio stabilumo me mechanizmą ir pagal Europos finansinio stabilumo priemonę. Man yra labai malonu Jums pranešti, kad pas mus atvyko Klaus Reglink, kuris yra, yra um, Europos finansinio stabilumo priemonės uh, vadovas ir Marko Būti. Europos komisijos ekonominio finansinių reikalų departamento generalinis direktorius. Taigi, ponė Regling, gal jūs galėtumėt mums papasakoti apie tai, kas vyksta ir, ir po to mes suteiksime žodį ponui Būti ir perėsime prie diskusijos. My area of responsibility. De Ievas. Ačiū, man labai smagu kalbėti apie mano veiklos rytį, tai yra apie Europos finansinio stabilumo fondą ir ponas Būti galės atsakyti kitus klausimus susijusius su ES biudžetu. Nes būtent e, čia reikia prisiminti m, mm, e, tą faktą, kad Europos komisija m, yra atsakinga už finansinių priemonių gyvenimą e, valstybėse narėse. 2010 metais, e, gegužės mėnesį, buvo sukurtas mūsų fondas. E, mes turime dvi paramos programas, tai yra Airija ir, Portu, ir Portugalija skiriamos. Jūs žinote, kad tos programos yra finansuojamos Europos finansinio stabilumo fondo, Europos finansinio stabilizavimo mechanizmo. Uh, Europos stabilumo mechanizmo. Tai, e, tai Europos finansų stabilumo fondas remia tris Airijos e, e, pagalbos programą 7,7 milijardų vertės programą ir Portugalijos kelias programas 7,6 milijardų vertės. Taigi, čia mes kalbame apie ilgalaikės obligacijas, kurių uh, Išpirkimo laikotarpis yra keliari metai, taigi mes įleidžiame šias e, obligacijas e, ir mm, per kelius mėnesius jau išleista nemažai e, obligacijų. Taigi apie 9 milijardus eurų jau skirta yra Airijai ir panašiai suma ir Portugalijoje. Taigi apie 5 milijardus eurų jau numaty, dar numatyta skirti ir Airijai, ir apie 9, tiksliau 11 Portugalijai. Tai būtent ši, ši parama yra teikiama pagal tam tikras sąlygas ir atsižvelgiant į tuos pokyčius, kuriuos pažadėjo įgyvendinti atitinkamos valstybės. Nuo 2010 metų, gegužės, birželio mėnesio, mūsų mm, E, lėšų sudaro 240 milijardų eurų. Mes galime paskolinti. E, apie 40 milijardų galime e, eurų skolinti, tai, taigi, taigi būtent tai yra atsargumo arba bankų rekapitalizacijos programos. Jeigu uh, valstybės narise nėra pagalbos programų įgyvendinama. Taigi, e, dabar e, papildomą lėšų niekam neskirta, nes jokia valstybė nepaprašė, tačiau bet kokio atveju tech, e, techninis pasirengimas e, ir struktūra jau egzistuoja. Ir e, ir antrinės rinkos produktai mm, yra superkami, jeigu to reikia, jeigu to, to yra paprašoma. Taigi per pasarusius kelias mėnesius mes diskutavome apie įvairias paramos rūšis. Jūs žinote, kad mes sukūrėme tų rodiklius FSF e, garantuos, kad 50 procentų e, netlygintų arba neįgyvenintų įsipareigojimų bus atlyginta, kompensuota. Taigi e, galima pasinaudoti šią priemonę, jeigu valstybė e, paprašytų, tam reikia atlikti tam tikrą techninį ir teisinį darbą. Kitas dalykas tai yra bendrojo investavimo fondas, kur mes norime surinkti privačių ir viešų investuotojų lėšas. Jeigu valstybė yra pasirengusi e, priimti tokią pagalbą. Tai e, iš esmės e, tokios lėšos gali būti skiriamas per kelias savaitės. Iš esmės buvo atsiliepta pakankamai teigiamai apie šias finansavimo galimybės. Dabar bendro finansavimo fondas Mes gavome e, įsipareigojimų, tam tikrus patikinimus iš e, e, privačių investuotojų iš už ES ribų. Ir taigi mes galime apskaičiuoti, kiek galime skirti lėšų pagal šios pagal šias priemonės tik tai tuo atveju, jeigu valstybė narė paprašo tokios paramos, tada yra e, taikoma tokia pagalba. E, nuo kitų metų m, mm, e, Liepos mėnesio. bus sukurtas Europos stabilumo mechanizmas, kuris pakeis atitinkamus kitus jau ankstesnius instrumentus. Taigi dabar vyksta šis procesas, mes e, samdome darbuotojus, mes e, rengiamės e, techninių požiūrių, tai būtent įdėdėme kompiuterinės sistemas. Taigi 2012 m. Liepos mėnesį mes būsime jau pasirengę šito mechanizmo įgyvendinimui, kuris buvo nustatytas praėjusį, praėjusiu metu gruodžio 9 dieną ir ES finansų ministrai vakar jau užbaigė e, Europos stabilumo mechanizmo susitarimą ir reikia, kad ratifikuotų šį mechanizmą tik tai nacionaliniai parlamentai. E, bus e, kovo mėnesį peržiūrėtas ESM resursų adekvatumas. Taigi, tiek noriu pasakyti, dabar perduodu žodžiu ponui būti. Uh, uh, Ačiū. Noriu padėkoti iškvietimą komisijai Komisija tikrai aktyviai prisidėjo įvairiuose pos, dirbdama įvairiuose postuose, e, kuriant tą apsauginės priemonės. Draugės su klausu mes dalyvavom e, rengiant, kuriant stabilumo tą Europos stabilumo fondą, taip pat suteikėme techninę, reikalingą techninę pagalbą, taip pat kuriant ir stabilumo mechanizmą. Ir mes dalyvaujame ypač plėtojant tris aspektus - paskolos, paskola Graikijai, taip pat e, fin, finansavimo stab, stabilumo fo, mechanizmas ir pirmajame krizės etape mes tengiamės, kad, mes tengiamės, kad krizė, ne, krizė nepaplistų į ne eurozonos valstybės. Tai yra stengiamės sustiprinti e, mokėjimo balansų priemonės e, gebėjimus į tą priemonę padidinome iki 50 milijardų eurų ir ji buvo skirta e, Vengrijai, Rumunijai ir Latvijai. Dabar ta suma yra 70 milijardų eurų. Graikijai suteiktos paskolos buvo suteiktos višalių pagrindų valstybių narių. Ir šiuo atveju komisijai tenka grinai koordinacinis vaidmuo. Jie rūpinasi, jie žiūri, kad pinigai būtų suteikti laiku laiku, taip pat jie apskaičiuoja, kiek e, tai kainuoja valstybėms narėms tuo atveju, jeigu išauga palūkanų norma, jeigu jį pasidaro per didelė. Taigi mūsų vaidmo grinai techninis. Mes kitą vertus visapusiškai dalyvavom ir esame visapusiškai atsakingi už saugumo mechanizmo kūrimą Prisimenate, kad kai buvo sukurtas tas stabilumo mechanizmas, jam buvo skirta 440 milijardų eurų, o 60 milijardų eurų buvo skirti pir, pirminiams tikslams, paskui jis buvo, nes jis buvo padidintas iki 500 milijardų gegužės mėnesį. Taigi e FSM jau skyrė 48 milijardus eurų, jau išdalino 41 milijardą eurų, o komisija ES vardu išdavė paskolų e, tie, obligacijų emitentams, jie yra garantuoti lėšomis iš ES biudžeto ir skirti 27 valstybėm narėm. Kaip pirmininkė minėjo, šitas stabilumo mechanizmas be abejo yra finansuojamas, garantuojamas iš ES biudžeto. Todėl kyla klausimas, tą klausimą jūs ir suformulavote savo darbo atvarkyje, ką tai reiškia ES biudžetui, jeigu tas, tas stabilumo mechanizmas panaudojamas, aktyvuojamas. Visi paskolų e, gavėjai finansuojami e, E, emituojant, skelbiant pas e, obligacijų emisiją e, rinkoje, mes skolinamės pinigus rinkose, finansų rinkose ir paskui tuos pinigus perdodam paskolų gavėjams. Vienintelė rizika susijusi su, su tuo kreditu yra atvejais, kuomet paskolos gavėjas nei, negali vykdyti kreditinių įsipareigojimų, tai yra negali mokėti palūkanų. Yra nemažai numatyti saugiklius, kurie padeda išvengti tokios situacijos. E, paskolos m, mm, pirmasis mokėjimo terminas yra praėjus dviem savaitėms po to, kai lygus dviem savaitėms iki obligacijų išpirkimo termino. Tačiau jokių komplikacijų iki šiol neiškilo ir mes manome, kad ateitie taip irgi nebus. Jeigu tokios problemos iškyla, yra daugybė apsauginių sluoksnių, apsauginių tinklų, kurie yra jau e, sistemiškai įtraukti į ES fondus. Tai yra įrašyta prie paskolos gavėjų įsipareigojimų. Klausas paaiškino, kokie, koks mūsų vaidmuo, e, kalbant apie stabilumo mechanizmą ir stabilumo fondą, mes naudojame tuos išteklius daugia, nemažai tai šioje programoje dalyvaujančių eurozonos šalių Visų pirma, aš kalbėjau apie Graikiją. Sakiau, kad finansinė pagalba Graikijai yra suteikta Graikijoje skirtos priemonės pavydalu. Jos dydis yra 110 milijardų eurų, 80 milijardų iš eurozonos, 30 milijardų iš TVF. Jūs skaitote spaudą, viską atidžiai sekate ir žinote, kad dabar jau e, kuriama antra programa Graikijai ir šiomis dienomis trejetas posėdžiauja Atenose, siekiama įtraukti privataus sektoriaus dalyvavimą. Ir taip pat bandoma sumažinti Graikijai tenkančią naštą. E, užtikrinti, kad e, ta paskola būtų tvari ir kad 2020-ųjų jį sudarytų nedaugiau nei, nei 80 procentų BVP. Taip pat numatytas šimtas tai antrai greikiai skirtai priemonė numatyta 130 milijardų eurų. Toliau Airija. Finansinė parama pagal šią programą sudaro 85 milijardus eurų ir ši programa gyvendinama dabar gan sėkmingai. Sudėtingi sprendimai jau buvo primti, juos teks daryti ir ateityje. Ir rinkos aiškiai suvokia, kad padėtis Airijoje yra veiksmingai sprendžiama pasitelkus šią programą. Trečioji programa yra skirta Portugalijai. Finans, dėl finansinės paramos buvo susitarta 2011 balandį. Iš viso susitarta dėl 78 milijardų ir tai yra vienas trečdalis e, stabilumo mechanizmo ir, ir, ir kita yra TVF. Lyginant su e, Airija, Portugalijos padėtis padėtis yra sudėtingesnė, jai iškyla daugiau iššūkių. Keliose sėtise padaryta geros pažangos, tačiau rimti iššūkiai šiai šaliai dar išlieka. Ir numatoma, kad ekonominė veikla 2012-aisiais sumažės, kad ekonomika dar labiau susitrauks, nei buvo prognozuojama. Ir ši programa bus gyvybiškai e, svarbi, gyvybiškai būtina Portugalijai, nes pagal ją ji ne tik perskirstis savo biudžeto segmentus, bet taip pat e, vykdys reformas, kurių tikslas užtikrinti konkurencingumą ir siekti ekonomikos augimo. Taigi taip atrodo programų įgyvendinimas. Jūs visi žinote, kad vakar taryboje vyko diskusijos dėl Europos stabilumo mechanizmo, dėl susitarimo dėl šio mechanizmo. E, dabar jau yra finalizuojamos šios diskusijos ir tikimės, kad bus patvirtinta fiskalinė sutartis. Tai yra kad bus pademonstruotas reikalingas solidarumas ir kad bus sukurta reikalinga mm, sklandi ir nuosekli sistema šios krizės sprendimui. ESM e e, mechanizmui numatyta iš viso 500 milijardų eurų. Taip pat yra įrašyta peržiūros nuostata, kad kovo mėnesį reikės peržiūrėti, ar išteklių iš tikrųjų pakanka. Um, Labai dėkuoju. Nežinau, ar jūs pasiruošę savo pasisakymą raštu ir būtų puiku, jeigu jūs galėtumėt pateikti mums savo kalbos tekstą, pateikti jį mūsų sekretoriatui. Nieko negaliu dabar skaityti, atsiprašau. Keli komiteto nariai norėtų pasisakyti ir aš manau, kad mes apjungsime kelias klausimus. Aš pirmoji pateiksiu klausimą. Pone Būtė, aš norėčiau aptarti su jumis, kaip jūs pasirinkate, kokį fondą panaudoti. Pavyzdžiui, Portugalijos atveju jūs pasakėte, kad e, parama buvo padalinta į tris dalis. Ir mums buvo pasakyta, kad mūsų pasakyta, kad pagal mechanizmas, mechanizmas skiria 31,5 milijardo eurų ir įsipareigojo suteikti 88 milijardus, milijardus eurų. Ir panašu, kad jeigu tik tai daug, kiek daugiau nei 30 milijardų buvo paskirstyta, tai reiškia, kad dar reikės 18 skirti ir dar po to 15 ar 16 Aš suprantu, kad toks darbo būdas gali, būti, gali paspartinti jūsų veiksmus. Tačiau aš norėčiau paklausti, gal jūs elgitės pagal tam tikrą strategiją? Ar aš galėsiu ar Europos finansinio stabilumo mechanizmas turėtų būti taikomas visai ES, ne tik eurozonai. Nes suprantame, kad jei bus taip, jei šis mechanizmas bus taikomas visai Europos Sąjungai ir kitos Europos Sąjungos šalis, ne eurozonos šalis, susidurs su sunkumais, tuomet vargu ar jos ras lėšų šiame mechanizme, nes panašu, kad nieko jame neliks. Tai toks buvo mano klausimas. O dabar perskaitysiu, kas kalbės. Sven Giegold, Wolf Klint, Sudo Bullman, Philippe Lamberts, Antolin Sanchez Presedo, Elisa Ferreira, Danuta Hubner, Liam Wangok, Roberto Galtieri and Marianne Harkin. Um, what I'll do is I'll, I'll, I'll take us in clusters of. Apjungsime kalbėtojus po tris. Gerai? Svenai, prašau. Yeah, thanks a lot. Dėkoju, pirmininkė. Ir dėkoju už tai, kad jūs suringėte šios klausimus. Uh, Koordinatoriai iškėlė tokią mintį ir puiku, kad e, ji buvo įgyvendinta. Aš turiu iš esmės tik tai vieną klausimą. Jei pažvelgsime į vairias programas ir jei pažvelgsite į nesnei paskelbtus skaičiavimus, šiandien beje jie buvo paskelbti, jį paskelbė Pasaulio ekonomikos institutas, kuris veikia uh, e, Kylyje kuris žinomas gerai kolegoms iš Vokietijos. Taigi šis institutas paskaičiavo, kiek valstybės narės turės turėti e, pirminį perviršį savo biudžete tam, kad taikydamas šešių dokumentų paketą galėtų atremti e, galimą finansinę krizę ateityje. Taigi aš kalbu tik tai apie e, ES teisės aktuose numatytus reikalavimus. Ir dar vienas dalykas, kas bus, jei augimas e, vėl pasiektų 4 procentus. Vis tiek reikėtų, kad e, pirminis biudžeto perviršis pasiektų 9,2 e, procento. Arijos atveju šis rodiklis turėtų pasiekti kiek daugiau nei 5 procentus tai yra skaičiuojant, kad augimo rodiklis pasieks 4 procentus. Graikijos atveju situacija yra dar blogesnė, nes Graikijai prireiktų turėti 27,85 procento BVP perteklių. Šios skaičius pateikė Pasaulio ekonomikos tyrimų institutas. Šie skaičiai buvo ką tik paskelbti. Vakar juos paskelbė žurnalas Špigelis, jūs galite su jais susipažinti. O tai reiškia, kad net jeigu jūs darysite viską, kas yra jūsų, jūsų Net jeigu viską padarysite, ką tik tai galit, šios šalis vis tiek neįspręs visų sunkumų. Vis tiek mes turėsime mokėti už jų skolas. Šioms šalims reikia kur kas rimtesnių pagalbos priemonių nei dabar taikomos pagalbos programos. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums netrodo, kad Ar jums atrodo, kad šios programos, turint tokius neigiamus skaičiavimus, pasiteisins? Ir aš taip pat e, žinau ir iš kitų, kitų tyrimų, kad e, vargu ar užteks dabar taikomų programų. Ir ar galima kaip nors pateisinti tai, kad žmonės dabar e, susiduria su labai rimtomis socialinėmis, ekonominėmis problemomis jei tos, tų priemonių vis tiek nepakaks. Europos e, bendradarbiavimo plėtros organizacijoje nebuvo ne vienos e, valstybės narės, kuri būtų sugebėjusi išlaikyti 5 procentų biudžeto perviršių ilgiau nei vienerius metus. Taigi skolą reikia mažinti ne tik naudojant įplaukas, bet ir papildomomis priemonėmis. Aš suprantu, kad paminėtose šalyse yra labai rimtų ekonominių problemų. Taigi, ką Jūs pasiūlytumėt? But... Sekretariatas man priminė, kad kiekvienai minutiai reiktų skirti nedaugiau nei vieną klausimą. Aš, bet tai yra svarbus klausimas. Aš pati turiu tokius e, paskaičiavimus prieš save ir dėja taip ir yra. Toliau Wolf Klins. Ačiū. Aš norėjau pasakyti, kad e, piliečiams vis dėlto sunku paaiškinti, kad e, kovojant su krize būtent naudojami tie instrumentai, kurie iš esmės prisidėjo prie Brother Leimans žlugimo. Taigi būtent finansų produktai. Ir iš esmės kiekvieną savaitę e, įvairios asmenybės, važiuoju, Mario Draghi, Italijos prezidentas padidinti FSF e, ir FSM e, turimas lėšas. Žinoma, šį klausimą reikėjo ir anksčiau išnagrinėti, tačiau galbūt e, šį klausimą galėtume susijęti su Europos centrinio banko veikla, nes Europos centrinis bankas pateikia pigių kreditų privatiems bankams, būtent, kad tikėdamasis kad e, privatus bankai supirktų e, valstybės obligacijas. Tačiau ar tai vyksta? Kitas dalykas, kaip jums atrodo, kad e, Tarptautinis valiutos fondas taip pat įtrauktas į, į šį procesą. Žanas Klodas Trišėje iš, iš esmės apgailestauja, kad Tarptautinis valiutos fondas dalyvauja taip pat šioje finansavimo veikloje. A, nes e, jie mano, kad Europa galėtų e, nugalėti savo krizę ir savo lėšomis. Kitas dalykas, dabar su, sumažinus e, devinių eurozonos valstybių reitingą, jaučiasi tam tikra depresijos nuotaika. Tačiau FSM kai vertina šį reitingo sumažinimą. O kitas dalykas dar susijęs su to, ką jau sakė Svenas, mes norėtume uh, Mm, užsimerkti prieš situacijas, kurios yra aiškios. Graikija iš tiesų yra bankrutavusi jau, jinai visiškai nelikvidi. Čia mes galime skaičiuoti kaip norime, bet Graikija jau yra bankrutavusi. Portugalija galbūt jau greitai irgi bankrutuos. Ir šiame kontekste, aš manau, nėra prasminga e, vykdyti tuos pačius veiksmus, kaip ir iki šiol. Reikėtų pagalvoti, galbūt reiktų imtis jau kitų priemonių, imtis kito požiūrio. Na, dėja faktai yra iškalbingi, dėl paprašyčiau kalbėti, pabrandyti atsakyti klausimus, nes laukia du raundai klausimų. Pabandysiu atsakyti į lengvus. Jūs uždavėte į tą klausimą Marko, bet aš galiu atsakyti. FSF e ir e FSM pasidalymas kai programa buvo sukurta, trijų metų programa Airijai, trijų metų programa Portugalijai. Sprendimą prieėmė Eurogrupės šalis ir Ekofino taryba. Jos sprendė, kaip padalinti fondus, kiek paimti iš kurio. Ir toks sprendimas galioja. Jūs teisingai pastebėjote, kad per pirmuosius metus FSM buvo labiau panaudota fondai nei stabilu, stabilumo mechanizmo, nei stabilumo fondo lėšos, bet to reikėjo tikėtis, kai pereisime į antrąją stabilumo fondo etapą, būtų naudingiau palaukti, nenaudoti pirmojo etapo stabilumo fondo, palaukti, kol bus prieinamas antrasis, antrojo etapo fondas, nes jau grinųjų pinigų e, rezervo nebereikės. Tiesiog taps pigiau e, naudoti tas lėšas atsiradus antrojo etapo priemoniai. Todėl būtų prasmingiau tai taip ne, daug nenaudoti pirmojo etapo to fondo, labiau naudoti antrojo etapo fondą, kad mes galėtume pasivyti per tris metus ir tikslius skaičius turėsime. Ponui Klinsui noriu pasakyti, kad nereiktų lyginti to, ką mes darome stabilumo fonde ir stabilumo mechanizme su tais e, svertais, kurie naudojami nekilnojamo būsto rinkose ir finansų rinkose, nes mes vykdame labai paprastą ir skaidrę veiklą. Pavyzdžiui, kai perki namą 20 procentų įmoki, o namą patį pastatą užstatai, kad 80 procentų likusios paskolos tau suteiktų bankas. Tai yra įprastas dalykas ir mes tą ir darome. Bandome pritraukti, sugražinti privačius investuotojus į Europą ir įtikinti juos pirkti tuos, tas obligacijas, kurių jie nenori pirkti šiuo metu, ypač pietų Europos valstybėse. Na, dabar finansinė krizė, jis su nieko nelyginama ir tai ir paaiškina tokią situaciją. Jūs teisingai kalbate dėl e, grinųjų lėšų srautų, kuriuos suteikia ECB, e, nu, paskelbęs, kad su, suteiks trims metams neribotas galimybę naudotis neribotais fondais. Taigi pažiūrėsime, kaip visa tai pasiteisins. Tartautinis valiutos fondas. 2010 pradžioje buvo aktyviai svarstama, ar TVF dalyvauti ar ne. Šiandien praėjus dviems metams mes matome, kad krizė paplito, kad kelios valstybės kenčia dėl jos. Taip pat išteklių kiekis reikalingas toms valstybėms yra tikrai ženklus. Ir dabar jau nebėra. Na, dabar tą, tą pašu, kad TVF dalyvavimas yra naudingas ir dėl savo ekspertų ten dirbančių ir dėl savo finansavimo galimybių. Pavyzdžiui, kai balansų mokėjimo priemonė buvo sutikta šalims už, e, e, už eurozonos ribų, tai ypač aiškiai buvo pailistruota. Toliau e, stabilumo fondo reitingavimo, reitingo sumažinimas paskartas praėjusią savaitę Sanet ir Puos agentūra tai padarė sumažino kelių valstybių reitingą, taigi dabar tas reitingas yra nulinis, nes tai nestebina, kadangi e, Standard ir Puos sumažino reitingą vieną pakopą, tačiau kitos dvi agentūros Moody's ir Fitch to nepadarė. Jie aiškiai demonstravo, kad nesiuošė mažinti reitingo artimiausioje ateityje Prancūzijos reitingo, pavyzdžiui, visus metus. Uh, Moody's agentūroje vyksta peržiūros procesas. Taigi tik viena iš tų trijų agentūrų tokį reitingavimą paskelbė ir tik ilgos trukmės laikotarpiu. Tuo tarpu netgi Senat ir Puos kai, kai viską ve, vis, duoda aukščiausio lygio reitingą. Ir praėjus vienai dienai po to paskelbto reitingo sumažinimo mūsų akcijų emisija buvo išpirkta. Taigi, kai tik tai. Manau, kad kai praeis keletas mėnesių ir atsiras antrojo etapo fondas, tai tikrai jis bus gyvybingas. Uh, iš tiesų, kai įdomi tema ir klausas jau atsakė į daug klausimų. Aš manau, kad uh, yra tam tikrų priežasčių, kodėl yra pasidalyma šią riziką. FSM turi infrastruktūrą, būtent tvarkyti tokią, tokią finansinę paramą, todėl tai to jisai daugiau nuveikė šioje srityje. Dėl to jisai buvo ir nukreiptas į rinką daug labiau negu EFSF. Dabar dėl kalbant apie Kylio mokslininkų atliktą tyrimą, aš nežinau, e, ką jie ten nustatė, todėl negaliu jos to tyrimo komentuoti. Jeigu tie skaičiai yra tie, kurie buvo pacituoti, aš iš esmės nežinau, aš nenalizavau jų. Tai yra todėl, kad, kad būtent šitas pirminis perviršis yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į, atsižvelgiant į dabartinės palūkanas kurios yra, o siekiant stabilizuoti skolą, būtent reikia didžiulio biudžeto perviršio. Ir šitas pirminis biudžeto perviršis 25 procentų, tai vat, būtent ir būtų tinkamiausias. Ir per artimiausius dešimt metų bandysime to pasiekti. Kitas dalykas. E, e, dabar mažinant palūkanas e, buvo nuspręsta sukurti programas kurios būtų įgyventos valstybėse narėse. Ir mes e, e, manome, kad nacionalinės vyriausybės pasirinks įvairias programas, tačiau bet kokiu atveju tos programos pasiteisins. Dabar kalbant apie pačius skaičius, man netrodo teisinga, kad 5 procentų e, perviršis nelgiau kaip vieniems metams Mm, yra nustatytas Europoje. Iš tikrųjų buvo tokių atvejų kaip Belgija, e, pavyzdžiui, Italija, kurių e, perviršis 5,5 e, procentų buvo fiksuojamas jau keliarius metus ir tai buvo prieš krizę. Tai buvo Italijoje, kai apie, apie ministras pirmininkas buvo ponas Čampi prieš stojant į Europos Sąjungą, o e, Belgijoje tai buvo 10-ojo pradžioje. Ir um, turėjo 100 procentų valstybės skolą praktiškai ir galėjo sumažinti iki 5 procentų. Taigi Graikija yra išskirtinis atvejis Mes dabar kaip tik bandome bendradarbiauti su privačiu sektoriu ir stengiamės taupimo priemonėmis, mažant 50 procentų išlaidas, bandome sumažinti valstybės skolą ir 30 milijonų pagalba turėtų padėti Graikijai iki 2020 metų E, nuo 120 procentų biudžeto deficito e, iki daug mažesnių skaičių. Taigi, tai šios priemonės yra susijęs su antraja programa, kuri bus pakankamai griežta. Ir ji padės e, mm, sumažinti skolą iki pakankamo lygio. Visose šiose šalyse Airijoje, ypač Graikijoje ir, ir Portugalijoje, Pirmiausia, pabrėžiamas struktūrinės reformos. Nėra jokio kito būdo, kad e, viešas finansavimas gali būti išlaikytas arba tvarus, jeigu nebus sveiko augimo. Tai, tai toks priemonių turi būti įmamasi ir tai yra pabrėžiama programuose dėl struktūrinių reformų. Ir turėčiau pasakyti, kad visose tuose valstybėse mes. Uh, uh, uh, rūpinamės, kad būtų e, e, e, sažiningos sąlygos taikomos ir teisingumas vyrautų, taikant viešai finansavimą. Ir mes norime išsaugoti, tiksliai, bet jau padėti tiems žmonėms, kurie yra skurdžiausi Graikijoje. Na, iš tikrųjų, mane neramina tai, kad mes turime labai mažai laiko. Uh, Keturių klausimų ir atsakymų raundas ir tam galime skirti tik tai 10 minučių. Taigi jūs galite patys paskaičiuoti, kiek narių galės pasisakyti. Iš tikrųjų, šis pokalbis mums toks įdomus, kad turėtume jį tęsti ir toliau, bet šiandien tikrai tikriausiai neužbaigsime. Aš norėčiau paklausti pono Reglingo. Aš galiu tik tai įsivaizduoti, ponė Reglingai, aš čia esu. Aš galiu e, įsivaizduoti, jūs e, operacionalizuojate e, tarp vyriausybinę arba ta, tarp valstybinį instrumentą. Tai būtent tai yra sąjungos priemonė. Iš tikrųjų, kokios yra išlaidos tam, nes iš esmės tai yra ne sąjungos priemonė, bet tarp valstybinė priemonė. Ir kasgi prisima atsakomybę už tas e, išlaidas ir už tą operacionalizavimą. Ir aš norėčiau, pana, būti e, paklausti. E, jeigu jūs nežinote pono Sveno pacituotų skaičių, tai pasakykite savo skaičius, kokį žinote ir kokios prognozės yra numatytos, kokios sąlygos yra taikomas valstybėms, į kurias nori atgaivinti savo ekonomiką. Nes visi iš mūsų e, mano, kad šitas prisitaikymo prie e, krizės padarinių procesas e, iš esmės nereiškia, kad mes skatiname augimą. Nes būtent aš manau, kad mes netgi destruktyviai elgiamės augimo atžvilgiu. Žinoma, šitas pagalbos procesas yra tinkamas, tačiau kaip mes auginsime ekonomiką, kągi mes turime nuveikti, kad e, visuomenė, pavyzdžiui, kaip ir maršalo plano atveju, susikoncentruotų į augimą. Filipai, prašau. Yes, sorry, Mr. Būti, but when I... When I... Atsiprašau, ponia Būti, bet kai jūsų klausausi, man atrodo, kad jūs skambate kaip e, vadovas, kuris e, girdi tik tai tai, ką nori girdėti. Aš jums atsiųsiu minėtus e, tyrimus. Kilio institutas e, rašo, pažiūrėjau, apie tai, kad kad e, biudžeto perviršis turėtų sudaryti daugiau nei 6,5 procento. Jeigu augimas pasieks 2 procentus. Tokie yra skaičiai, gal jie jums ir netinka. Aš suprantu, kad tokie skaičiai jums nepatinka. Jūs galite kritikuoti, ką tik tai norite. Jūs galite kritikuoti ekonomistus, tačiau tuomet kritikuosite ir pats save. Taigi situacija šiuose šalise, ne vien Graikijoje, yra netvari. Jau daugiau nei metai komisija sako, kad Graikijos e, skolą reikia restruktūrizuoti ir dabar atėjo laikas pasakyti, kad to nepakaks. Aš turiu labai konkretų klausimą ponui Regler. Kokie būtų, kokie būtų privalumai ir trūkumai pasiūlymo suteikti banko licenciją Europos stabilumo mechanizmui. Ir jums abiem norėčiau užduoti tokį klausimą. Įsivaizduokite uh, defaultą Graikijoje o jis beje įvyks, nors kol kas mes jo, jo požymį dar ir nematome. Kam galima būtų panaudoti Europos finansinio stabilumo priemonės ir finansinio stabilumo mechanizmo e, lėšas? Ir kaip elgsis jūsų institucijos, nes reikės daryti politinius sprendimus. Ir ponui būti noriu pat, uh, e, užduoti štai tokį klausimą. Jūs minėjote uh, Jūs minėjote e, tai, kad e, komisija ketina rūpintis pažeidžiamiausias visuomenė. Aš norėčiau pasakyti, kokių pra praktinių priemonių jūs ėmėtės. Oh. Liam, the... Pirmas. Uh, Antoninas. E, Ačiū. Buvo užduota tikrai įdomių klausimų ir išsakyta įdomių pastebėjimų. Norėčiau, kad Europos finansinio stabilumo fondas, kalbant apie jį, būtų paaiškinta štai, ką kišamasi į rinkas ir vyksta rekapitalizacija. Ar kišamasi į antrinės rinkas, ar vyksta rekapitalizacija, koks yra santykis su Europos centriniu banku. Europos finansinio stabilumo mechanizmas yra finansuojamas per biudžetą, jis iš dalies jau yra finansuojamas iš ES lėšų. Taigi, koks jūsų santykis su parlamentu ir kaip su, su sąlygomis, reikalavimais siejamais su šiuo fondu. Neseniai buvo svarstoma, svarstomos sumos, kurios turėtų būti uh, e, siejamos su šiais instrumentais, kaip su, e, kaip su svertu, kaip su finansiniais svertais ir jų užtikrinimu. Toliau Alisa. Ačiū. Ačiū. Norėčiau, ponai, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atėjote čia. Norėčiau paprašyti Jūsų pabandyti grįžti mintise atgal ir pabandyti įvertinti procesą, per kurį, kurį mes išgyvenome. Jūs abejojate skaičiais, kur, kuriuos pateikė ankstesni kalbėtojai, tačiau net jei neturite skaičių, turite sutikti, kad paskolos kainą, paskolos aptarnaimo kainą. Kalba apie paskolas Graikijai, Ispanijai, Portugalijai ir laikas, kuris buvo skirtas draugės su tomis priemonėmis, kurios buvo siūlomas, nepasi, visą tai nepasiteisino. Ir net negalėjo pasiteisinti, tokia yra realybė. Ir Jūs kalbate apie struktūrinės reformas, tačiau jos, kad jos taptų, virstų konkurencingumu, užtrunka labai labai ilgai, o tuo tarpu visur e, siautėja nuosmukis, visur vykdomos reformos. Ir dabar dar atsiranda nauja, naujas viską ribojantis matmuo, fiskalinė drausmės sutartis ir daromas spaudimas taip pat ir bandant viską dar sugriežtinti, ar iš tikrųjų dabar laikas tai daryti, nes e, krizės, krizė plinta, kai kurie sprendimai nepasiteisina. Ar tikrai, galbūt šį kartą dabar šiuo momentu reikėtų pabandyti mąstyti šviežiai, o ne automatiškai. Aš atsiprašau, kad taip viską nedviprasmiškai ir tiesiai suformulavau, bet kai kurie sprendimai nepasiteisins. Nėra augimo e, elemento, nėra paskatų stimulo, stimuliavimo galimybės, raginame tas šalis eksportuoti į kitas valstybės, o tose kitose valstybėse augimas irgi su, sulėties. Taigi tai yra už, uždaras nuosmukio ciklas. Mes vieni kitiems kenkiame, e, tą, platiname tą krizę. Mums reikia naujų, kitokių priemonių, naujų politinių stimulų. Nėra augimo momento, nėra augimo užtikrinančio elemento ir mes negalime toliau taikyti tų griežtų viską saistančių priemonių, toliau jas e, skatinti Europoje. Pirmininkė Vertėjai pažadėjo, kad dar dešimt minučių dirbs. Jeigu iki to laiko nespėsime baigti, turėsime tęsti anglų kalbą. Toliau Danuta Hubner. Uh, like to... Ačiū. Norėčiau pratesti Elizos Ferreros mintį. Jūs stebite tų šalių ekonomikas iš labai arti. Noriu paklausti jūsų, ar yra kažkokių ženklų, kad, kad taupimo priemonių paketas, finansinė pagalba, kurią teikime per tuos tvartyti priemonės duoda kažkokį tai poveikį, kad kažkas atsigauna. Taip pat jūs labai trumpai kalbėjote, bet galėtumėte plačiau pakomentuoti tvarkaraštį, terminus. Ačiū. Uh, Diogo. Muito, muito obrigado. Eu queria fazer duas perguntas muito, muito diretas para não estar a repetir. Ačiū, aš norėčiau paklausyti direktorius klausimą. Aš nenorėčiau kartoti to, ką jau pasakė mm, e, kiti kolegos, e, bet tarp jų ir ponia Arisa Ferrera. Ar jūs matote, kad Europos centrinis bankas ateityje būtų toks skolintojas, kuris būtų, ta, kurio pagalbos būtų kreipiamasi paskutinę akimirką, nelaimės akimirką. Kitas dalykas dėl valstybės skolos. Vokietijos eks, ekspertai iš Vokietijos pasiūlė pasiūlė supirkti um, valstybės obligacijas. Kaip Jūs manote, ar būtų įmanoma analizuoti šį pasiūlymą? Euh, Dėkoju. Dėkoju už tai, kad Jūs atvykote čia. Aš turiu labai konkretų klausimą, kuris yra susijęs su Europos stabilumo mechanizmo funkcionavimu. Kas garantuos, kas laiduos uh, už šį uh, uh, mechanizmą. Europa skiria 140 milijardų eurų tam fondui, o kas garantuos kitas lėšas? Ir, ir kokius dokumentus, kokius popierius išleis šis mechanizmas, nes ar tai bus euroobligacijos ir tuomet reikėtų jas labai aiškiai apibriežti. Nesunašinio stabilumo fondas dabar funkcionuoja taip, kad kelia mums e, nerima. Dėl to, kad valstybės narės negali finansuoti dėl e, viršų finansų krizės, Centrinės bankas yra laiduotojas ir viskas, apie ką jūs kalbėjote šiandien, yra labai, labai e, drąsus ir labai rizikingi pasiūlymai. Nes panašu, kad ketinama bus e, kuriant e, išvestinius vertybinius popierius e, pritraukti lėšų. Tačiau mes žinome, kad šie produktai dažnai yra labai nepatikimi ir žinome, antrinių, kas nutiko su antrinė, antrinių paskolų rinka. Žinome, kad nuo to prasidėjo finansų krizė visame pasaulyje. Ir tai, ką Jūs pasakėte, mane tikrai neramina. Ir gal Jūs galėtumėte paaiškinti, ką Jūs turėjote omeny. Grazie. Ma non ritorno sulle ragioni. Ačiū. Aš nenorėčiau kalbėti apie tas priežastis, kurias ką tik įvardėjo mano, kalbėti, mano kiti kolegos. Tai būtent kaip būtent apribojimas yra FSF arba FSM vaidmuo, nes tai yra dvišalio taikymo priemonės. Čia kalbama apie individualias garantijas ir apie politinį poveikį valstybėms narėms. Aš tiesiog e, norėčiau kalbėti apie ateities iššūkius susijus su šiomis finansavimo priemonėmis. A, e, taigi, e, aš mačiau patiktą pasiūlymą, kuriame nurodomi, nurodomas tos priežastys, tie pagrindai, nes e, tos e, priemonės nebuvo išsamei įtartos. Nes 123 e, straipsnėje Europos centrinio banko reglamento yra būtent tai, tai aptarta. Kitas dalykas dėl valstybės skolos. Tai visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į teisinį pagrindą. Ar iš tiesų Ar įmanoma atsižvelgti į ankstesnės sutartis, kad būtent būtų teikiamos papildomos garantijos E, valstybės skolą siekiančioms panaikinti valstybėms. Dar vienas dalykas e, dėl bendrijos mechanizmo. Ar yra e, komisija įvertinusi ekonominės pasiekmes šio mechanizmo naudojimo? Kokias išlaidos teks nacionaliniams biudžetams? Ar yra taikomas politinės priemonės ESM stiprinimui? Dėkuoju kolegoms. Rytoj Airijos vyriausybė perduos 1 milijardą 25 e, tūkstančius e, milijonus eurų kreditoriui viename Airijos banke ir po to mes dar uh, suteiksime dar daugiau nei 3 milijardus šiam bank, bankui. Mums taikoma labai didelė palūkanų norma 8,6 procento. Ir tam, kad mes išpirktume vieną banką, kuris aptarnauja 400 tūkstančių žmonių, mes turime sumokėti už tai 47 milijardus eurų. Mes dabar e, gauname finansinę finansinę pagalbą, tai kaip galima pateisinti tai, kad mums taikomos yra tokios didžiulės palūkanų normos? Jūs minėjote tai, kad kad koregavimo mechanizmas veikia Airijoje. A, da, aš norėčiau, kad tai būtų puiku, būtų, jeigu kolegos Airijoje galėtų jums pritarti. Mes norime, kad viskas e, pasitaisytų. Tačiau tikrovė yra kitokia. Mūsų skola auga, mūsų uh, E, bendrosios nacionalinės pajamos e, pastaruoju metu taip pat mažėja ir daug kitų neįgimų rodiklių yra. Na, jų neminėsiu. Ir mūsų eksportas taip pat yra mažesnis nei Europos Sąjungos, e, sąjungos vidurkis. Ir kolegos kalbėjo apie tai, kad mes pateksime į neigiamų veiksnių spiralį. Ir taip ir atsitiko. Uh, Ir paskutinė pastaba, dažnau, aš nesu šio komiteto narė ir džiaugiuosi, kad jūs ir taip, jūs suteikite man galimybę išsakyti savo nuomonę. Mes turime fiskalinį susitarimą ir šešių dokumentų paketą. Bet kolegos vertėtų žinoti, kad nuo 2000. 2002 iki 2008 metų Airija e, turėjo geresnius rodiklius nei Vokietija ar Prancūzija ir mes griežtai laikėme stabilumo ir augimo pakto, tačiau tai nu, mūsų nuo krizės neišgelbėjo. Taigi, nebent mums dabar bus nurašyta kažkiek mūsų skolos ir bus taikomos palankesnės palūkonos, mes nesugebėsime įveikti dabartinių problemų. Ačiū. Na, buvo, išgirdome labai tiesių atvirų pasisakymų iš visų narių ir tikriausiai daug kas buvo kartojama, galbūt tai nebuvo tos tie pasisakymai, kuriuos čia atėję kalbėtojai norėjo išgirsti, bet mes pagidautume ir tiesių atsakymų. Kalbant apie palūkanų normas, tą klausimą reikės spręsti jeigu paskolos būtų suteiktos už 3 papildomus procentus, kaip aš galvojau ir kok, tai, tai buvo mano siūlymas, viskas būtų buvę kitaip, net to būtų pakakę tuo metu, kad būtų galima išgelbėti padėtį. Turime 10 minučių. Uh, Kas norėtų pirmasis klausyti, galbūt jūs? Aš taip pat pabandysiu kalbėti tiesiai, šviesiai, pabandysiu trumpai kalbėti, atsakydamas iš juos klausimus. Išgirdome Airijos pozicijos pristatymą iš Airijos atstovės Europos parlamente. Galiu pristatyti Eurogrupės nuomonę ir požiūrį ir Trojkos e, nuomonę. Airijai skirta programa pasiteisina, tai nereiškia, kad gyventojai dėl to nekenčia, bet E, programa pasiekė savo tikslų, bankininkistės sektorius reformuotas ir einamosios sąskaitos deficitas dabar tapo, praėjusiais metais tapo pertekliniu ir tas perteklius auga. Tai reiškia, tai svarbus rodiklis, rodantis, kad konkurencingumas atkurtas. Pusė viso konkurencinio pajėgumo, kuris buvo prarast, dingęs, prarastas, dabar Airijoje atgautas. Procesas dar nebaigtas, tačiau procesas vyksta, žinoma, e, gyventojams tai daug kainuoja, iliuzijų, nėra jokių iliuzijų čia, tačiau Arija padarė tikrai didelę gerą pažangą. Ir nėra taip, kad e, apsauginiai buferiai ne, ne, neveikia, kad palu, sakate, kad palūkanų normos išaugo. Praėjusiais metais už dešimties metų vyriausybė obligacijas jos buvo, jie buvo 14 procentų, o šiais metais jos sumažėjo per pusę, dabar jos yra tik 8 procentai. E, Taigi negalite sakyti, kad palūkanos auga visur, tai netikslu. Pastarąsias keletą savaičių palūkanos, palūkanų normos krenta. Toks būtų bendras vertinimas. Atsakant į konkretesnius klausimus, ponia Bulmanai, nemanau, kad galima teikti, jog e, stabilumo fondo kūrimas pagal tarp vyriausybinį metodą buvo brangesnis nei pagal bendryjų darbo metodą. Aš žinau, kad tai susijęs su politiniais pasvarstymais, tačiau jūs to klausimo, neuž, to klausimo neuždavėte. Jūs teikite, kad finansinė išiška tai būtų mažesnė. Kalbame apie momentą prieš du metus ir vienintelis spartus būdas kažką daryti buvo tarp vyriausybinis būdas. Kaip žinote, Europos finansinio stabilumo fondas buvo kuriamas pagal privatinę Luksemburgo teisę. Tai buvo vienintelė galimybė sparčiai tai daryti. Ir dabar reikiama tarptautinis e, stabilumo mechanizmas kuriamas pagal tarptautinę e, sutartis reglamentuojančią teisę. Tai užtruks. Uh, tačiau tuo metu buvo įmanomas tik toks variantas ir nemanau, kad finansiškai tai kainavo daugiau. Keli kalbėtojai kalbėjo apie, apie bank, bankininkistės sektorių ir e, tas kelias priemonės apie ECB. Manau, kad daugelis valstybių narių mano, kad reikėtų visiškai atski, pasiskirstyti darbo jėgą, kalbant apie fiskalinę politiką ir ekonominę politiką. Tai vienintelis būdas užtikrinti bankininkės sektoriaus savarankiškumą. Europos centrinis bankas yra paskutinė finansavimo skolinimo instancija bankini, bankų sektoriui tai savai mes suprantama. Ir todėl bankas įmasi atitinkamų konkrečių veiksmų, ypač pastarosiomis savaitėmis. Tačiau valstybėms ACB nėra paskutinė instancija. Tai yra taip yra dėl politinių ir ekonominių principų, taip pat dėl juridinių suvetimų. Jeigu finansinio stabilumo fondas įgytų banko statusą, tai iš esmės reikštų, kad jis finansuoja vyriausybės, o kaip žinote, pagal ES sutartis tai nėra leidžiama. Keli kalbėtojai klausė, kaip geriausiai galima būtų panduoti liekančius e, stabilumo fondo ir stabilumo mechanizmo išteklius. Ar reikėtų pan, reiktų jas panaudoti antriniai rinkai ar bankų kapitalo rekapitalizavimui. Viskas priklausys nuo poreikių tuo tarpu mes e, svarstame tik finansinio stabilumo fondą ir mes esame e, e, skiria tik 10 procentų visų mūsų paskolų pajėgumų Airijai bei e, Graikijai. Airija 43 milijardus, o Graikijai 404. Taip pat ir Airijai nemažą paskolą. E, neaišku, ar ateityje nesikreips į kuri nors dar viena šalis į mus neprašys pagalbos. Viskas priklausys nuo to, su kokiamis problemams ta šalis gali susidurti. Jeigu e, tai bus bankų sektorius problemų, reikės bankus rekapitalizuoti. Galbūt reikės padėti sumažinti antrinės rinkos palūkanų normas, reikės tokios intervencijos, viskas priklausys nuo to, kokia šalis kreipsis pagalbos, galbūt nei viena nesikreips. Tai atviras klausimas, kurio abstrakčiais, vars, į kurį abstrakčiais pasvarstymais neatsakysi. Ir baigsiu, jeigu kažką praleidau, Marko, tu gal atsakysi. Dėkoju, dėkoju Jums už uh, Jūsų nuoširdumą. Manau, kad labai svarbu yra kalbėti tiesiai šviesiai, kadangi mes uh, turime priimti labai sudėtingus sprendimus uh, valstybės narės ir institucijos turi priimti labai sudėtingus sprendimus ir todėl labai svarbu yra pažvelgti tikroviai į akis. Keletą bendrų pastabų norėčiau užsakyti ir po to pakomentuosiu kai kurios kitus klausimus išsamei. Taigi, pirmiausia, pasakys labai bendrą dalyką, bet jis yra svarbus. Fiskalinė drausmė taiko ir, e, e, ir nuosavybės vertybiniai popieriai yra nelabai, yra antonimiški dalykai, jie nėra tarpusvės suderinami ir matome tą geriausią iš šiaurės šalių, kur fiskalinė drausmė yra labai gera ir kartu yra užtikrintas labai aukšto lygio nusavybės paskirstimas. Toliau. Europos Sąjungoje mes turime fiskalinę strategiją, kuri kuri e, ne, nėra neaiški. Ekofinas aiškiai apibrėžė, kada ir kaip yra taikoma ši strategija. Ir be to mes žinome, kad beveik visos valstybės narės turi pernelyg didelę skolą. Ir fiskalinė politika turės būti skirta konsolidavimui. Kartu kelios valstybės narės prarado prieigą prie finansų rinkos, nes jomis nebepasitikima. O kitos šalis, kurios turi dar šiek tiek judėjimo laisvės, gali stengtis mažinti deficitą ir kartu leisti automatiniams stabilizatoriams pradėti veikti. Taigi labai svarbu yra vertinti kiekvieną šalį atskirai, kai mes vertiname bendrą finansinį stabilumą. Galima būtų sakyti, kad e, ne visos strategijos remia augimą ir stabilumą. Europa 2020 strategija yra strategija skirta tam, kad valstybės narės padarytų teisingus pasirinkimus, atsižvaldamus į, e, į savo finansų kokybę ir atsakomybę. Tokios šalis kaip Airija, Portugalija, Graikija ir kai kurios kitos išgyvena labai sunkius laikus. Ir problema yra ta, kad programa veikia, bet mes gal nematome dar visų jos rezultatų. Ir tam, kad e, prasidė, e, būtų atgaivintas augimas, reikia e, žengti į priekį. Ir norėčiau paminėti vieną konkretų atvejį nes jis yra susijęs su problema, kuri išaiškėjo per visus tiklus. Šalis iš tikrųjų išgyveno labai sunku prisitaikymo e, laiką, tai aš kalbu apie Latviją. Po to buvo sumažintas biudžeto deficitas, taikomosios sąskaitos deficitas buvo sumažintas. Ir jau praeitais metais buvo užregistruotas šioks toks augimas. Ir dabar be abejo augimo prognozė nėra labai e, džiuginanti, bet taip yra dėl bendros e, situacijos ES ir pasaulyje. Taigi tai yra pavyzdys to, kaip šalis gali e, sugrįžti į rinką. 120 tūkstančių žmonių emigravo iš Latvijos kur gali imigruoti kitų šalių gyventojai. Šioje šalyje gyvena kiek daugiau nei 2 milijonai žmonių ir 120 tūkstančių emigravo. Na. Bet juk judumas yra gerai. Įgyvendindami programas mes koregavome vyriausybės e, ketinimus, siekdami turėti geriau subalansuotą korekciją. Vyriausybė norėjo viską sutvarkyti e, išlaidų kategorijoje. O mes e, sakėme, kad, kad negalima taikyti vien tokių priemonių Mes žinome, kad geriau yra mažiau, e, mažinti išlaidas, bet kartu ir e, gerinti e, paskatas pajamų generavimui. Case of Ireland also me, there is mobility, they go out and they come back. Uh, um, uh, um, uh, so the, the, the workforce uh, um,